Good morning. Good morning, dear colleagues. We have spared some minutes of courtesy, but we are compelled to get started as we've got. Labas rytas, kolegos. Turime pradėti mūsų posėdį. Pas mus atėjo e, Vengrijos socialinės įtraukties ministras Altonas Balogas, kuris pristatys Vengrijos pirmininkavimo e, išvadas Romų įtraukties klausimų. Žinoma, mes labai džiaugiamės ir, ir esame pagerbti, kad susitinkame su ministru. Vakar pas mus buvo ministras Nebraski bei vidaus reikalų, vidaus reikalų ministras. Ir ministrė, mes džiaugiamės, kad jūs esate čia ir laukiame jūsų pranešimo, po to vyks diskusija. Prašau. Thank you. Uh, Chairman uh, allowed me to speak in my uh, mother language, Hungary. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu gimtą kalbą vengrų. Pirmininkė, gerbiami nariai, ponios ir ponai. Nebejoju, kad pamenate, jog sausio mėnesį vykusiame uh, vykusio susitikimo pabaigoje pabrėžiau, kad bus įdomu aptarti, kaip pavyks įgyvendinti planus, kuriuos jums pristatau. Taigi man džiugu jūs informuoti, jau kalbant apie Romų įtraukti. Mm, Vengrija savo pirmininkavimo metu pasiekė išsikeltų tikslų. Nebuvo lengva vadovauti šioms dėryboms, nes e, kalbame apie tikrai sudėtingus opius klausimus. Tai yra Romų įtraukti. Kaip žinote, reikėjo pasiekti 27 valstybių narių susitarimo. Taip pat reikėjo atsižvelgti į tai, kad Romų padėtis skirtingose valstybėse narėse yra skirtinga. Tačiau mums pavyko surasti uh, visiems priimtiną bendrą pagrindą. Noriu padėkoti visiems už paramą, ypač komisijai, valstybėms narėms, Europos parlamentui ir jums už jūsų paramą, nes be jūsų paramos mes nebūtume pasiekę sėkmės. Norėčiau pristatyti svarbiausius e, pastarojo pusmečio įvykius. Kaip jau sakiau e, savo kalboje, pasisakydama sausio mėnesį, Romų tautybės asmenų padėtis kelia vis daugiau, vis didesnį susirūpinimą. ES gyvena 8 milijonai romų, o kaiminėse valstybėse dar 2 ar 3 milijonai. Mes kalbame apie tikrai ne, ne vienalytę žmonių grupę, tačiau šie žmonės visur susiduria su nedarbu, skurdu ir segregacija. Nuo 10-ojo dešimtmečio praėjusio amžiaus ES ir institucijos sprendžia šios tautybės asmenų problemą, tačiau dėje visi žino, kad mums nepavyko pasiekti persilaužimo, keičiant romų padėti jų gyvenimo ir darbo sąlygas per pastarąjį dešimtmetį. Iš tikrųjų, jų padėtis daugelio atžvilgių, atžvilgių pablogėjo. Ir čia kalbame ne apie apie padėtį, kurią galima pakeisti. Nemažai tarptautinių organizacijų yra konstatavę, jog yra būtina ramų integracijos <clears throat> klausimus spręsti ES lygmeniu. Vengrija paskelbė, kad Romų įtraukties pagrindų strategija bus mūsų vienu svarbiausių prioritetų. Ir mes skiriame daug dėmesio Vengrijoje gyvenantiems rom, romams bei Vengrijos vykdomai politikai jų atžvilgių. Vengrijoje įvykę įvykiai apimantis romų tautybę žmonės nekelia mums didelio pasididžiavimo, bet mes bandėme tai keisti. Ir gegužės 9, geguž, kovo 9-ąją e, Livijos Jerokos parengta ramų, stra, ramų rezoliucija buvo priimta parlamente ir iš tikrųjų negalėjome tikėtis geresnio atspirties taško, nes tame dokumente aptarta daugybė du... <clears throat> klausimų ir daugybės ryčių. Iš tiesų, komisija ir taryba paskui turėjo padirbėti Ir pas, po to pasirodė komisijos paraškimas dėl Romų strategijos iki 2020-ųjų. Joje komisija ragina valstybės narės parengti išsamesnį atsaką ir parengti įgyvendinamas Romų įtraukties strategijas keturiose prioritetinėse srityse - švietimo, užimtumo, sveikatos apsaugos ir būsto. Reikia valstybės privalo numatyti reikalingus išteklius biudžete ir parengti veiksmingus stebėsenos mechanizmus. Balandžio pradžioje įvykusiame susitikime Budapešte penktoje tarptautinėje Romų platformoje komisija ir paskelbė savo komunikatą. Mes pareiškime, kad mes norime Romų klausimą spręsti ne tik kaip socialinį klausimą, bet nepamiršti, kad Romai yra ir kultūrinė vertybė. Ir mums reikia nepamiršti talentingų romų tautybės žmonių ir suteikti galimybę jiems atsiskleisti ir save pristatyti. Europos parlamento rezoliucija nagrinėjo šio renginio dalyviai, jie nagrinėjo ir komisijos komunikatą ir mes iš, išdėstėme svarbiausius klausimus, parengė e, krizių žemėlapį. Taip pat tame renginyje prisistatė daugybę e, Romų aktyvistų. Po to taryba pradėjo darbą. Ir pirmininkaujanti valstybė parengė tarybos išvadas bei šį klausimą įtraukė į įvairių konfiguracijų ministrų posėdžius. Atašė posėdėje ir EPSCO ministrų taryboje uh, E, gegužės pabaigoje vienbalsiai buvo pritarta e, tarybos išvadoms. Juose valstybės raginamos atnaujinti arba parengti Romų įtraukties strategijas iki 2012. Ten taip pat yra aptartas e, priemonių paketas, kurių tikslas e, aptarti Romų klausimą platesnės įtraukties strategijos kontekste. Valstybės narės turi vertinti savo nacionalinę situaciją ir Romų padėti konkrečioje šalyje. Nacionalinis požiūris turi būti sutelktas į keturias svarbiausias - švietimą, užimtumą, sveikatos apsaugą bei būstą. Ir taip pat reikia susitarti dėl tikslų, kurių bus siekiama vertinimo ir stebėsinės sistemos bei yra būtinos, bet taip pat reikia užtikrinti veiksmingą išteklių panaudojimą. Patvirtintamos šias išvedas valstybės narės įsipareigojo renkti e, Europos pagrindų strategiją ramų klausimų. Ir nors e, dauguma klausimų yra valstybių narių kompetencija, ES taip pat gali užtikrinti našų indėlį. Tai yra užtikrinti didesnį konkurencingumą, ekonominį augimą bei socialinę sanglaudą. Galima klausti, ką reiškia tas valstybių narių įsipareigojimas. Tai reiškia, tarp kitų dalykų, kad valstybės narės yra pasirengusios toliau plėtoti arba parengti Romų integracijos strategijas iki šių metų pabaigos. Valstybės narės įsipareigojo remtis visapusišku, visapimančiu požiūriu, siekdamos apčiuopiamos, e, apčiuopiamo ramų padėties gerinimo. Jeigu norime apčiuopiamų rezultatų, reikia nepamiršti žmogaus teisų apsaugos bei kovos su diskriminacija. Ypatinga dėmesį reikia skirti moterų ir vyrų lygybei bei vaikų apsaugai taryba taip pat iškėlė štai kokį klausimą. Valstybės narės privalo užtikrinti e, kontrabandos žmonėmis tapusių aukų apsaugą. Dauguma, didžioji dauguma tų aukų yra vaikai ir moteris. Kelios ministrų tarybos e, svarstė Romų integracijos klausimą, e, remdamosi komisijos komunikatu. Tie, tas nagrinėjimą įvyko balandžio ir gegužės mėnesį. Pavyzdžiui, vidaus reikalų ministrų taryboje buvo svarstomas prieigos prie teisingumo klausimas. EPSCO taryba eh, kalbėjo apie e, veiksmingesnį lėšų panaudojimą. E, eh, 20 gegužės jaunimo ir sporto e, reikalų ministrai svarstė mokyklos nelankančių vaikų klausimą. Remdamiesi visų šituo darbu mes parengėme tarybos pirmininkės išvadas ir šio pranešimo kopiją pristatėme e, gegužės 20 vykusioje ministrų taryboje. Mm, tarybos išvadų projektas bus pristatytas e, ministrų ministrų taryboje šių metų, šių, šio mėnesio pabaigoje tikimės, kad sulauksime visapusiškos paramos. Europos ekonominės ir socialinių reikalų komitetas taip pat parengė savo nuomonę šiuo klausimu. Kiek žinau, šio, ši, šios išvados bus varstamos ir tvirtinamos šiandien komit, e, to komiteto plenarnėme posėdėje. Užbaigdamas norėčiau Jums priminti, kad uh, Romų padėtis reikalauja nedelstino ir ryštingo valstybių narių įsikišimo. Manau, kad e, mes privalome užtikrinti, siekti šios didžiausios Europos mažumos padėties gerinimo. Ar iš tikrųjų galime klausti, ar mums pavyks pasiekti šio tikslo? Na, tai retoriškas klausimas, nes vien strategijos nepakanka. Daugybė užduočių tenka valstybėms narėms. Strateginis dokumentas nėra stebuklinga, nėra burtų lasdelė, bet tai yra e, priemonė, kuri padės siekti Romų integracijos Nagrinėsime, kaip įgyvendinama pagrindų strategija, o komisija renks metinės stebėsenos ataskaitas, kurias pri, priteiks ir parlamentui. Ačiū uždėmesi. Thank you, minister. Dėkuoju, ponė ministrė. Dabar galime pradėti diskusijas. Pirmiausia, pasisakys politinių frakcijų atstovai. Na ir po to per antrąjį pasisakymo raundą pasiskys mm, fra, mūsų komiteto nariai, taip pat galbūt ir komisijos atstovas, kuris čia yra salė, galės pasisakyti dėl tų aspektų, kurie buvo paminėti jūsų pasisakymo metu, ypač, e, pavyzdžiui, Romų intrauktis. Tai galbūt komisijos atstovas norėtų pasisakyti Kreipiuosi jūs. Atrodo, kad taip. Atstovė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pradėsiu nuo to, jog padėsiu, padėkosiu Vengrijai kaip ir nekaučiai šaliai už jos pastangas, didelį darbą, o taip pat už tai, kad e, palaikėte viso šio proceso metu komisiją. Taip padėkojame parlamentui ir valstybėms narėms. Beje, šios tarybos išvados yra suformuluotas istoriniu momentu e, Romų integracijos požiūrį. Tai nėra vien tik tais dokumentas ar kažkokios tai komisijos pastangos tas rytie, kur komisija neturi išskirtinių įgaliojimų tai yra bendros pastangos vieninčios parlamentą, komisiją ir valstybės narės. Na ir mano manimu, nežiūrint to, kad nėra e, teisinių pasiūlymų, kurių dėka komisija galėtų pasiekti, kad valstybės narės imtųsi konkrečių žingsnių, bet vis dėlto dabar pačios valstybės narės apjungia jėgas tam, kad būtų išspręsta labai rimta problema. Pone ministrė, jūs minėjote pats, kad Katagarinai yra retorinis klausimas, koks yra problemas sprendimas ar komunikatas, ar tarybos išvados. Ne, aš pasakysiu, kad tai yra tik ilgo kelio pradžia, kuriuo žengiant visi, ypač valstybės narės, turi bendradarbiauti tam, kad galėtume pažvelgti į save veidrodyje ir pasidžiaugti, pasididžiuoti savo pasiekimais. Taigi komisija įsipareigoja atlikti stebėsiną vertinimą ir apie tinkamai informuos kasmet parlamentą ir tarybą apie pasiektus rezultatus. Tikiuosi, o veikiau esu įsitikinusi, kad kasmet galėsime informuoti apie padarytą pažangą. Ačiū. Dėkoju. Dabar bus pasisakyma e, politinių frakcijų vardu. Pirmiausia, EPP vardu, ponas Kemera. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir ponė ministrė, ponė Balogai, už tai, kad vykote pas mus ir informavote mus. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Vengriją kaip pirmininkaujantį šalį dėl uh, didelių pastangų uh, kurias dėti tam, kad būtų integruota svarbiausia Europos mažuma, tai yra Romo mažuma. Mūsų šalyje jau senai dedame pastangas, bandydami integruoti e, šią mažumą ir pasiekime nemažai pažangos. Turiu e, asmeninės uh, E, patirties kaip savo šalies, savo miesto meras e, ir apie tai kaip tik ir pakalbėsiu. Kai kalbame apie integraciją, tai kaip jau ir pats minėti, e, integracija remiasi keturiais ramščiais. Taigi integracijos nepasieksime, jeigu nepastelksime švietimo, š, užimtumo, būsto ir sveikatos apsaugos ryčių norėčiau užduoti jums man rūpinti klausimą. Ir man jis rūpi dėl to, kadangi e, matau tai, kas vyksta mano šalyje ir kai kuriuose kitose valstybės narėse. Romos socialinės integracijos strategija yra svarbi. E, nes jos tikslas yra stebėti, skatinti ir pasiekti, kad Romai būtų registruojami civilinėme registre. Taip pat e, šiame dokumente kalbama ir apie savivaldybių įtraukimą į šios darbus, tam, kad Romai būtų tinkamai registruojami. Na ir tai svarbus aspektai, kurie susiję ne vien tik tais su Romų įtrauktimi, bet ir taip pat su tuo, jog bus garantuotas Romų įtraukimas į e, socialinį visuomenės gyvenimą. Dėkoju. Ir dabar, kaip spratau, ponas Encijų norėtų pasisakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir ponui Balagui už jo nuolatinį darbą, už asmenės pastangas siekiančio labai svarbaus tikslo. Iš pirmo žvilgsnio gal tai ir nėra pats svarbiausias klausimas Europos lygių, tačiau vis dėlto šis klausimas labai svarbus, ypač jeigu pažvelgsime į žmogaus teisų ir socialinės įtraukties perspektyvos. Norėčiau savo ruoštų taip pat pasveikinti Vengriją kaip pirmininkaujančią šalį, nes jai pavyko e, pasiekti, kad būtų sukurta ši pagrindų strategija. Taip pat sveikinu ir komisiją, o konkrečiai komisarę Reding, nes jos komunikato dėga pavyko į šią pagrindų strategiją įtraukti vieną aspektą, kuris yra ypač aktualus mums kaip socialistų frakcijai. Tai yra susiję su tuo, jog ši strategija turėtų būti įgyvendinama tam, kad būtų įtraukiami Romų bendruomenės namai, nes kitaip strategija apsiribotų vien tik tais popieriumi. Kitas svarbus man asmeniškai ir socialistų frakcijos aspektas yra štai koks. Tam, kad galėtume gyvendinti praktiškai šią strategiją, būtina patraukti e, vietos bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, o taip pat ir pačią Romų bendruomenę. Turi vykti šis trišalis e, dialogas, nes jeigu to nepasieksime, negalėsime tinkamai integruoti Romų bendruomenės. Rumunijoje turime patirties. Turime gan didelę Romų mažumą Ir patirtis rodo, kad visos strategijos vykdomos nacionaliniu nedavė rezultatų. Kodėl kitaip atsitiko? Kadangi tos strategijos buvo kūriamas kažkokiem tai biure, e, aukštų lygių, aišku, strategijas, kurie kompetitingi, pat, pat, kompetitingi protingesnis, kurie dėje neturėjo praktinės patirties. Uh, Kaip sakė ir mano kolegė Gas, aš buvau Bukaresto, tai yra Rumunijos sostinės meras, ir Bukarestė yra didelė Romų mažuma. Vietos valdžios institucijos yra vienintelė institucija, kuri registruoja šios mažumos atstovus ir vienintelė institucija, kuri žino šios bendruomenės poreikius. Taigi, būtent tie, tos vietos valdžios institucijos kaip ir yra atsakingos už tų keturių ramščių įgyvendimą. Tai yra sveikatos apsauga, būstas, švietimas ir užimtumas ir apskritai infrastruktūra kaip po tokia. Būtent to remiasi integracija ir norint uh, visą tai gyvendinti, reikia pastelgti vietos valdžios institucijas. Tačiau kol kas Rumunijoje vietos valdžios institucijas nebuvo įtrauktas į jokią Romų įtraukties strategiją ir matome, kas atsitinka, nėra rezultatų. Deja, šioje pagrindų strategijoje nesižvelgta kitą svarbą elementą. Tai yra tai, jog vienas iš pagrindinių Romų mažumas bruožas yra jos judumas. Romai tiesiog nepasilieka gyventi vienoje vietoje visą laiką. Tai yra tiesiog ruom, Romų išskirtinis bruožas. Todėl, kurdami strategiją, turėtume atsižvelgti dar ir štai ką. Mums reikalingas intensyvesnis bendradarbiavimas um, tarp valstybinių lygių. Pavyzdžiui, tarp Prancūzijos, kur kilo problemų dėl Romų ir Rumunijos, tam, kad bendrai galėtume e, sukurti įtikinančią svarę strategiją, nes tik tais iš vien galėtume kurti programas, kurių tikslas yra taikyti e, veiksmus liečiančius Romų bendruomenę tiek ir Prancūziją, tiek ir Rumuniją, apvienint abiejų šalių e, pastangas. Aš manau, kad tokia strategija leistų veiksmingiau gyvendinti ir nacionalinės programas. Kitas dalykas. Na, čia kalba apie Rumuniją, nekalba apie Vengriją ar kažkokias kitas Europos valstybės narės, bet Jeigu pažvelgsiu į savo šalį ir jeigu norime to trialogo tarp pilietinės visuomenės, Romų bendruomenių ir valdžios institucijų, tai tai yra esminis elementas, nes be jo e, tikrai nieko nepasieksime. Ponas Mulde, liberalų frakcijos vardu. Tai aš taip pat norėčiau padėkoti E, ponui ministrui už tai, kad e, šešis mėnesius pirmininkavote taryboje ir aš manau, kad galite pagristai pasidžiaugti Romų įtraukties strategiją. Man susidarė įspūdis, kad kas be pirmininkautų, problemos neišspręsi per šešis mėnesius ar per šešis metus. Tai yra, yra ilgalaikė strategija. Ir kiekviena pirmininkaujantį šalis per ateinančius metus turės įnešti savo indėlį. Mums liberalams svarbu galvoti apie tai, kaip panaudoti lėšas, kas būtų aišku naudinga, bet svarbiausia yra, kaip e, modifikuoti e, konkrečių valstybių narių įstatymus ir juos taikyti. Tai ne pinigų, o požiūrio klausimas, Turime suteikti Romams, turime įtikinti Romus, kad jie yra nediskriminuojami, kad jie turi vienodas galimybės. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Ir to nepasieksime um, europinių lėšų dėka. Tai yra vietos e, ir vyriausybių užduotis. Na, manau, kad nuo pat pradžių komisarė Reding pasirinko tinkamą poziciją ir atrodo komisija labar, dabar labai didžiuosi, aš manau, kad tai pernelik ankstyva. Aš manau, kad po dešimties metų galėsime nuspręsti, ar turime pagrindą didžiuotis ar ne. Bet kaip ten bebūtų, tai yra gera priežastis ir toliau žengti tuo keliu mm, kuriuo jau einame. Dėkoju ir dabar žalių frakcijos vardu, pane Keller. Dėkuoju. Mane nudžiugina tai, kad komisija optimistiškai žiūri į galimus rezultatus. Tačiau optimistas turi būti pagrastas. Mes suprantame, kad Romai susiduria su demokratija, tai vyksta jau metus ir dešimtmečius. Nu, vyko, uh, vyko deklaravimo, konferencijos buvo daromi pareiškimai, buvo skirimi finansavimo ir taip toliau, tačiau niekas nepasikeitė. Priešingai matome, kad valstybėse narėse uh, Romai susituria su daug diskriminacijos, jie neturi galimybių. Mm, taigi pasirų metu toli gražu niekas nepagerėjo, nežiūrint. Uh, skirtų lėšų ir yra daug prastų pavyzdžių, kaip šios lėšos buvo panaudotos. Tačiau gerai, kad pirmininkauti šalis e, šį klausimą pasirinko kaip e, prioritetą. Tačiau mano manimu lygiai taip pat svarbu, kad e, pirmininkauti šalis perimtų kai kurios geros praktikos pavyzdžius, rodančius, kad problemą galima išspręsti. Pavyzdžiui, E, Vengrijos vyriausybė turėtų sustabdyti tuos nacijų maršus nukreiptus prieš Romus. Taigi, daug dalykų tie, kurie vyksta Vengrijoje, aišku, ne jūsų kaltė tai, bet vis dėlto Vengrijos e, vyriausybė dėl tų dalykų galėjo imtis grįžtingų žingsnių. Ir turėtume tikrai dėti pastangas tam, kad būtų kovojama su šiomis grupėmis, kad norėtųsi, kad Vengrijos vyriausybė būtų ryštingesnė. Nu, kai, kai tarybos išvadose, kai kalbame apie traukį, mes, o um, taryba konkrečiai pamiršta, kad įtrauktis tai yra kova su diskriminacija. Na, ir pirmiausia, reikia užtikrinti, kad nebūtų diskriminacijos, nes kai kalbame apie normalų gyvenimą, tai jo nepasieksime, jeigu bus diskriminavimą, jeigu, tarkim, suteiksime būstą, tai, o kaimynai vis tiek bus nutikė priešiškai, tai tai nebus normalus gyvenimas, tai bus susidarimas su diskriminacija. Ir norėtųsi, kad uh, tarybos išvados būtų ambicingesnės ir konkretesnės, nes e, jeigu jau kartą egzistuoja įstatymai, nereikia kažko naujo, reikia tiesiog pasirūpinti, kad tie įstatymai būtų įgyvendinti. Taigi pasigendu tam tikrų konkrečių apčiuopiamų aspektų, tačiau kaip ten bebūtų, tikiuosi, kad viskas um, klostytis sparčiau nelikščiau. Uh, Bet kita vertus, tai yra savanoriški valstybių narių pareiškimai, nėra numatyta kažkokių nuobaudų ir taip toliau. Ir tikiuosi, kad bus rengiamas ataskaitos, kuriuose bus ne vien tik tais džiaugiamas padaryta pažanga, bet kad būtų tas ataskaitose įvardėjama ir kritika valstybių narių atžvilgiam. Dėkuoju. Pone Ernst, prašau. Prašau. Diskusijams su Vengrijos ministru numatyta skirti laiko iki 9.45, taigi siūlau stelkti į klausimus. Aš tiksiu galimybę pasisakyti, o po to uh, ponas ministras galės pasakyti. Pane Ernas, prašau. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui ministrui. Žinau, kad uh, taryboje būtų įvairių iniciatyvų, buvo stengiamasi eiti prieki, daryti pažangos ir, aišku, per trumpą laiką neįmanoma viską padaryti malonu tai, kad jūs uh, sąžingai atvirai kalbėjote apie pagrindų strategiją. Na ir kaip jūs ir patys sakėte, kad pagrindų strategija nepadės pasiekti visko. Nėra kažkokia panacėja ir valstybės narės turėtų uh, pasitelkusios gerą pagrindų strategiją, kurie vėlgi remiasi gerų pranešimų, dėkoju Olivija, kad valstybės narės dabar turėtų pačios įgyvendinti įtraukties politiką. Ir reikia pokyčių, pokyčių ir pačiose Romų bendruomenėse. Ir turime didinti spaudimą valstybėms narėms, tam, kad šios dėtų pastangas, nes jeigu pražiopsosime šią galimybę, tai daugybę metų nieko nepasieksime. Kitas svarbus dalykas yra stebėsina ir stebėsinas ataskaita. Aš manau, kad nereikėtų apsiriboti kažkokią ataskaitą. Aš manau, kad mes e, Europinių lygių, remiantis tomis ataskaitomis, turėtume pagalvoti, kokių tolimesnių žingsnių reikia. E, Ir galbūt po to prisime išvados, kad reikėtų kažkokiu kitų dalykų, negu kad buvo numatyta likšelinėje pagrindų strategija. Ir čia turiu galvoju žingsnius Europinių lygių. Taip pat turėtume konkrečiai nurodyti, ko tikimės iš valstybė narių. Ir turėtume išanalizuoti kiekvieną pažangos ataskaitą ir toliau įsipareigodami imtis tolimesnių žingsnių europinių lygių. Kitas dalykas - įtrauktis. Ensiu apie tai kalbėjau, pačių Romų įsitraukimas. Nieko nepasieksime, jeigu nepavyks pasiekti, kad Romai patys rūpintųsi savo reikalais, prisimti atsakomybę. Todėl reikėtų pagalvoti apie e, tokią infrastruktūrą, kurią galėtume skatinti europinių ar valstybinių lygių. Ir viso to tikslas turėtų būti e, didinti pačių Romų bendruomenių atstovų atsakomybės jausmą. Na, norėtųsi, kad Europoje būtų sušauktas Romų kongresas, kurio metu būtų išsiaiškinta, patys Romai išsiaiškintų, kur jie yra, e, kas nuveikta, ką dar reikia padaryti. Taigi, nelaukime, kad kasmet bus parengtos gražios ataskaitos. Ne, imkime konkrečių veiksmų, darykime spaudimo tam, kad būtų pasiekta konkrečių rezultatų. Ir toliau, nediskriminavimas. Nuo pat pradžių apie tai kalbėjau. Aišku, reikėtų pagrindus diskri... strategiją kalbėti ir apie nediskriminavimą. Ir turime daugiau dėmesio skirti nediskriminavimo klausimui, galbūt parlamentas galėtų pradėti kažkokią nuosavą iniciatyvą ir galbūt nediskriminavimo programos valstybėse narėse yra svarbesnės negu kažkokios Europos paramos e, programos. Ne viskas susiveda į pinigus. Labai vertingos būtų nediskriminavimo programos. Dėkuoju. Now, Mr. Bruns. Už Bronks. Ačiū pirmininkė. Esu tikras, kad tie, kurie pritarė Romo įtraukčiai, vadovaujasi geriausiais motyvais, tačiau jų požiūris e, e, kartais netgi prisideda prie Romo žmogiško orumo E, žeminimo. Jie atrodo kaip e, kokie pasyvus daiktai, kurie nesugeba daryti įtakos savo e, likimui. Tarytum jie būtų kokie šalutiniai produktai. Ir sakoma, pakeiskite žmogaus kultūrinę patirtį ir pakeisite pačius žmonės. Taigi, kai kurie Romų atstovai tikrai gyvena labai neblogomis sąlygomis, kai kurie iš jų netgi ir mano gimtajame mieste, tačiau jie savo gerojus tikrina savo pačių pastangomis. Tačiau e, Junktinės karalystės Romų bendruomenė, jeigu tokia egzistuoja, labai skiriasi nuo rytų Europos Romų Nepaisant to, rytų Europoje gyvenantis Romai atrodo e, neproporcingai daug dalyvauja kai, kurie, kai kurioje kriminalinėje nusikalstamoje veikloje. Europol duomenimis remintis e, Romai aktyviai e, dalyvauja prekybos žmonėmis veiksmuose, tiek kaip prekiautojai, tiek kaip aukos, taigi tokių nusikaltimų vykdytojai turi būti persekiojami baudžiamąją tvarką ir traukiami atsakomybė. Ačiū, jeigu daugiau norinčių kalbėti nėra, tuomet dabar suteiksime galimybę ministrui atsakyti į užduotus klausimus, sureaguoti į komentarus, prašau ministrui. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti komiteto nariams e, už susidomėjimą. Kartais yra svarbiau įsiklausyti, nei pačiam kalbėti. O taigi aš bandysiu atsakyti trumpai. Žduotus klausimus. Pirmas klausimas, kurį uždavė parlamento narys iš Ispanijos. Uh, Galiu pasakyti, kad pastarą savaitę lankiausi Ispanijoje, kad galėčiau susipažinti su teigiama patirtimi sukaupta šioje šalyje. Manau, kad e, Romų problemas galima spręsti traukiant juos į visuomenės gyvenimą, tai yra registruojant gyventojų registrę. Parlamento narys iš Rumunijos kalbėjo apie Romų judumą, niekas negali iš e, Romų atimti šios teisės ir toliau išlikti mobiliais. Tačiau mes turėtume siekti įtraukti juos į su jais susijusių sprendimų prieimimą e, dėl e, vietos administracinių struktūrų ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimo tai galiu Jums pranešti, kad Vengrijoje buvo prieš kurį laiką atliktas tyrimas, iš kurio rezultatų paaiškėjo, kad Romai labiausiai pasitikė savo, savo artimais žmonėmis, savo tautybės atstovais, tačiau taip pat pasitikė mokyklų ir vaikų darželių vadovais. Iš atliktų tyrimų galime daryti išvadą, kad kiekvienoje valstybėje narėje padėtis kitokia. Vengrijoje Romai gyvena sėsliai, jau e, kelios jų kartos taip gyvena, tačiau e, kitose ES šalyse padėtis skiriasi. Atsakant į pono Mulderio klausimą, sakyti, kad e, didžiausia Vengrijos organizacija vadinasi Lungo Drom. E, išvertus tai reikštų ilgas kelias. Manau, kad kol kas yra daromi tik pirmieji žingsniai, siekiant užtikrinti geresnę Romų įtraukti į visuomenę. Ir tų žingsnių turėtų būti daugiau. Pone Ens uždavė taip pat atitinkamą klausimą dėl įtraukties, manau, kad labai svarbu. Romams patiems aktyviai dalyvauti gyvendinamuose priemonėse. Vengrijoje Romai užsiregistravę likus dviems savaitėms iki rinkimų į rinkėjų sąrašus gali Romai turėti savo atstovus renkamose institucijose ir atstovauti jose Romų interesams prieš kelias savaitės Vengrijos premjeras pasirašė susitarimą su Romų organizacijų atstovais, kuriame yra apibrėžiama bendra sprendimų prieimimo procedūra. Vengrijos valstybė įsipareigoja tokiu būdu siekti konkrečių tikslų, nes po žodžio turi sekti darbai šiame susitarime. Yra įvardyjamos konkrečios priemonės, e, pavyzdžiui, mes pažadėjome sukurti Romams daugiau darbo vietų, taip pat per kelis metus e, penkeriais tūkstančiais padidinti studijuojančių Romų skaičių, esame prisėmę įsipareigojimus sveikatos apsaugos srityje ir e, Romai, remdamiesi šiuo susitarimu, turi teisę reikalauti, kad minėti tikslai būtų įgyvendinami. Labai svarbu veikti vietos lygmenių ir aš čia pritariu, ponė Ernst nes vien strategijų nepakanka. Ponas Keller klausimas. Nediskriminavimo, dėl nediskriminavimo programų. Daug nevyriausybinių organizacijų pareiškė kritiką komisijos komunikato atžvilgių, tačiau geriau susipažinus su išvadomis e, galima aiškiai matyti, kad e, komisija ir taryba stengiasi spręsti esamas problemas, taryba taip pat ragina komisiją geriau įgyvendinti 2000 metų 43 direktyvą nes e, šios direktyvos nuostatos e, yra svarbi priemonė kovojant su nediskriminacija. Aš manau, kad e, šios direktyvos nuostatų laikymasis yra būtina prielaida socialinėje ekonomikos švietimo srityje siekti pažangos, nes šios nediskriminavimo aspektai žmogaus teisės, socialinės teisės yra tarpusavyje susijusios ir turi dėrėti tarpusavyje. Jeigu leistumėte, norėčiau dar vieną pastabą e, išsakyti apie Vengrijos vidaus politinę padėtį. Išgirdome kritikos dėl neonacijų įtakos stiprėjimo Vengrijoje. Su šia problema susiduria ne tik Vengrija, tačiau ir kitos valstybės narės. Daugelis, e, daug kas e, įvairios grupės visuomenės e, stengiasi savo naudai pas, išnaudoti nedėkingą ekonominę padėtį šiuo metu ir turime užkirsti tam kelią. Vengrijos vyriausybė laikosi šios pozicijos. Jeigu įvertintume teisinę padėtį kovo viduryje, viename nedėlėme Vengrijos miestelėje vyko neonacijų demonstracija ir tą patį kovo mėnesį buvo priimtas įstatymas e, skirtas asmenims, kurie e, savo išvaizdą, savo e, laikyseną, savo aprangą bando daryti įtaką kitiems žmonėms. Turime omenyje e, uniformas vilkintis asmenys. Aš ilgą laiką dirbu Vengrijos parlamento teisės komiteto pirmininku ir puikiai suprantu, kad labai svarbu apsaugoti pagrindinės žmogų te, žmonių teisės. Vengrijoje e, nemažai problemų yra susijusių su teismų darbu, nes teisės aktų įgyvendinimas ne visuomet vyksta sklandžiai, demonstracijų, neonacijų demonstracijų metu policija suėmė nemažai e, žmonių, e, provokavusių kitus asmenis ir teismai Tuo tarpu e, liepia paleisti suimtus asmenis. Vengrijos premjeras e, kelis kartus lankėsi tame e, Romo miestelėje ir jis buvo tikrai labai draugiškai sutiktas vietos Romų gyventojų. Pone Ernst, dar noriu pasakyti, kad labai svarbu vykdyti metinius patikrinimus E, susijusius su Romų strategijos įgyvendinimu ir e, pasitelkę atitinkamus mechanizmus ir juos stiprindami mes galėtume geriau e, užtikrinti Romų teisės ir tinkamiau naudoti turimus išteklius. Pirmininkavimo metu Vengrija pasiūlė iniciatyvą įsteigti Romų e, platformą ir renkti ekspertų konferencijos Budapešte balandžio pradžioje vyko ši ekspertų konferencija, kurioje dalyvavo 400 ekspertų. Mes džiaugiamės, kad e, tokiu būdu kartą per pusmetį Europos lygmenių galima svarstyti Romų problemas. Dėl pono Brons klausimo. Jie atsakydamas galiu paminėti, kad labai svarbu vykdant Romų įtraukti, vertinti Romus ir jų atstovus kaip savo partnerius. Tarybos veikloje mums buvo labai svarbu skirti dėmesio ne tik socialinės srities klausimams, tačiau taip pat ir klausimams susijusiams su nusikalstamumu, nusikalstamo veika. Daroma dėmesį skirime policijos institucijų bendradarbiavimui ES mastu, nes e, esama visuomenės grupių tautybių, kurių atstovų neproporcingai daug dalyvauja nusikalstama veikoje, pat ir prostitucijoje. Romų etninė grupė tikrai e, yra pakankamai jautri ir uh, todėl reikia skirti jos problemams deramą dėmesį. Norėčiau visiems padėkoti už įdėtas pastangas. <clears throat> Nes sprendžiant konkrečias problemas kartais valstybių narių vyriausybėms reikia dėti daugiau pastangų nei parlamento nariams kontroliuojantiems šią veiklą. Aš noriu pabrėžti, kad siekiame Romus vertinti kaip lygiaverčius darybų partnerius, o, jūs, o, o iš jūsų tikimės ir toliau sąjungininkiškos paramos. Tikimės, kad pirmininkaujant Lenkijai šis klausimas bus plėtojamas ir svarstamas toliau ir ši tema susilauks ir toliau pakankamai didelio dėmesio. nes labai svarbu ES sugebėti išspręsti Romų problemas. Ant kortos taip pat pastatytas pačios ES autoritetas ir patikimumas. Šioje srityje dėkoju uždėmesi. Ačiū ministre. Dėkui už jūsų nuoširdų uh, pasirengimą bendradarbiauti. Taip pat dėkoju už tai, kad bendradarbiavote su mūsų komitetu ir su Europos parlamentu. Nevėjoju, jog pajutote pozityvius vertinimus Ehm, kalbu apie jūsų pasisakymą, kuriame kalbėjote apie socialinį matmenį, apie užimtumą, apie Romų integraciją visoje Europoje ir ypač tose valstybėse, kuriuose ši mažuma yra didelė. Dėkojame Jums ir kaip ir vakar susitikę su Vengrijos e, vidaus reikalų ir teisingumo ministrais. Linkėjome jiems sėkmės, mes linkime ir jums sėkmės. E, sėkmingai užbaigti Vengrijos pirmininkavimą ir tikimės, kad e, visi pradėti darbai bus tesiami. Po to pirmininkavimą perimsiančios Lenkijos ir bus siekiama Lisabono strategija tvirtintų tikslų. And now we should be ready to proceed to point. Dabar pagal darbo tvarkę turėtumėme imtis 20 punkto. Kalbėsime apie trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygas. Kal, kalbu apie bendrovę viduje perkeliamus darbuotojus. Libe komiteto pranešėjas šiuo klausimu yra Salvatore Jakolino. Šiandien svarstysime pranešimo projektą. Taip pat turėsime nuspręsti, iki kada reikia pateikti pakeitimus. Po šio klausimo Taip pat tai noriu priminti, kad mes surengėme klausimą. Jis vyko balandžio mėnesį. Ir numatomas kitas klausimas, jame išgirsime komisijos atstovų pasisakymus, e, taip pat Vengrijos pirmininkaujančios valstybės pasisakymus. O dabar pirmiausia, žodžiu, teikėme ponui Jakolino. Grazie. Prezidentė, fatto bene a ricordare. Ačiū pirmininkė. Jūs teisus. Šis klausimas jau buvo svarstomas mm, klausime, kurį puikiai suorganizavo sekretariatas. Kalbėjome apie darbuotojų teisų užtikrinimą ir buvo aptarti kiti klausimai, kurie bus naudingi mums e, tęsiant diskusiją parlamente. Šis pasiūlymas e, yra iš vienas iš pasiūlymo, pasiūlymų paketo, kurį pristatė komisijos narė Valstrom imigracijos ir e, jos poveikio vidaus rinkai klausimu. Jame yra išdėstytos kai kurios gairės, kalbu apie gairės, kalbu apie šį paketą. Ten yra pasiūlymų dėl, teisikos pasiūlymų dėl melinosios kortelės, taip pat yra patikti teisės aktų pasiūlymai dėl sezoninių darbuotojų. Šie pasiūlymai yra ypač aktualūs atsižvelgianti tai, kas vyksta viduržėme jūros regione dabar ir integraciją turime sieti su darbo rinkos poreikiais ir realių tų poreikių įvertinimu. Ir būtent todėl tai yra labai aktuolus politinis klausimas dabar. Draugės su kolegomis ir komisijos nariais nagrinėjame šį klausimą. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams bei sekretoriato darbuotojams Stokholmo programoje numatytos šis dok, šio dokumento rengimas, o komisija savo ruoštų patikė išsamų pasiūlymo projektą. Ir svarstant jį reikia atsižvelgti į keletą svarbių dalykų, pavyzdžiui, 15 straipsnis. Kaip ir tarybos pirmininkė mes e, rengėme kompromisą šiam straipsniui. Kalbame apie apibrėžimus, darbuotojų apibrėžimus, kurie įtraukti, iš, kuriam taikomas šis pasiūlymas. Aš parengiau nemažai pakeitimų, kurių tikslas patikslinti dokumentą pasiekti, kad jis būtų lengviau suprantamas. Jo politinė svarba iš tikrųjų yra didelė. Kalbame apie tai, kaip bendrovės yra e, sukūriamos ir kaip jos apsirūpina darbuotojais. Čia reikia stiprių mechanizmų, pavyzdžiui, vadybininko apibrėžimas, specialisto apibrėžimas, taip pat e, mokslus baigusios stažuoto apibrėžimas yra svarbus. Manome, kad tekste turėtų būti pristatytas e, paprastesnis, harmonizuotas požiūris. Taip pat manome, jog atšvelgiant į tai, kaip, e, kokia, kad vis didesnė reikšmė įgyja uh, valstybių narų tarpusavio pasitikėjimas. Niekaip negalime rizikuoti to pasitikėjimo sumenkinimo ar sumažinimo e, tek, šiame tekste. Ir todėl e, perkelimo, perkelimo bendrovė viduje apibrėžimas turėtų būti tikslesnis. <clears throat> Jis apima ir e, darbuotojų skirimą dirbti trečiosiose šalise. Čia reikia e, įvertinamų kriterijų. <clears throat> Taip pat reikia kalbėti ir apie mm, darbuotojų patirtį. Taip pat išdėstėme bendrijos prioritetus. Tekste yra kalbama ir apie teisę į šeimų susivienijimą, apie tai, kad kad <clears throat> darbuotojai turi būti, į kokią paskirties šalį jie turi būti nukreipti. Taip pat nurodyta, kad nu, nurodyti laikotarpį, kiek tas perkelimas gali trukti, kalbam apie šešių mėnesių laikotarpį, tai yra naujas dalykas. Taip pat akcentuojama, kad reikia vengti bet kokio piknaudžiavimo. leidimą apsigyventi, leidimas apsigyventi turi būti viename dokumente. Reikia pateikti tik vieną dokumentą, prašant leidimą apsigyventi, nurodyta, kokiu papildomu dokumentu galima prašyti. <clears throat> Kitas labai svarbus e, straipsnis yra 16. Vyko gana nemažai sudėtingų diskusijų, taip pat ir su taryba. pranešėjas daugiau nieko nebepateikė, vyko diskusijos vakar, bet vakar iškeltos mintis bus panaudotos ateityje ir manau, kad galime tikėtis daugiau, didesnio skaičiaus pakeitimų. kalbant apie e, išsilavinusius, patyrusius e, e, darbuotojus, tai kalbama apie trijų metų trukmės perkelimus. Ir šiuo klausimu patekta nemažai pakeitimų. Taip pat kalbama apie poveikio vertinimą. dar laukiu šešėlinių pranešėjų pasiūlymų ir indėlio, nes jų pasiūlymai visada yra labai svarbus. Mes siekiame paruošti apibendrintą dokumentą, kad jį būtų lengva taikyti. Uh, taryba dar pristatys savo nuomonę po konsultacijų su valstybėmis narėmis ir pastaruo, manau, kad artimiausių metų, artimiausiamis savaitėmis tas klausimas ten vėl bus nagrinėjamas. Išklausęs komisijos ir tarybos atstovų. Norėčiau mm, aptarti komiteto nariams rūpimus klausimus susijusius su šiuo pasiūlymu. Šis dokumentas labai glaučiai susijęs su kitu pasiūlymu dėl sezoninių darbuotojų, tačiau jis nėra toks sudėtingas kaip sezoninių darbuotojų klausimas, nes daug patirties turintys specialistai ateinantis dirbti į bendrovę yra didelė vertybė. Tai tiek būtų. Ačiū. The... Ačiū dabar norėčiau pasiūlyti išklausyti komisijos ir tarybos pirmininkės atstovų prieš, prieš išklausant užimtumo komiteto pranešėjos ponios Jekonsarė. Dabar norėčiau steikti žodį poniai Šmit. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti Europos parlamentui už klausimą, kuris buvo labai įdomus ir paspartino darbus rengiant šiuos du pasiūlymus. Taip pat noriu padėkoti ponui Jekolino už jo pranešimą, nes jo darbo dėka darbas taryboje paspartėjo, kaip ir buvo minėta. Šis pasiūlymas yra vienas iš imigracijos strategijos politikos pasiūlymų ir mes tikimės, kad pavyks jį netrukus patvirtinti bei taip pat pritarti ir uh, E, sezoninių darbuotojų pasiūlymai. Taigi, perkelimai bendrovių viduje. Šis pasiūlymas yra aktualus 2010 strategijos kontekste, nes mes tikime, tikimės, kad jis padės paskatinti konkurencingumą bei prisidės prie novatoriškos žinių ekonomikos augimo. Peržvelgus pranešimą, matau, kad e, jame palaikomi svarbiausi komisijos pasiūlymo aspektai. Yra patikta pakeitimų, kurie e, patikslina tekstą ir patikslina kai kuriuos aspektus. Kai kurie pakeitimai galėtų padaryti, kai kurie pakeitimai daro šį visą siūlymą patrauklesniu, taip pat numatoma prevencija, e, apsauga nuo galimo piknaudžiavimo Be abejo, bendrovių, perkeliamai bendrovių viduje neturi tapti taisyklę. Tai taip pat aišku. Svarbiausi klausimai, kurie bus varstami artimiausių metų, artimiausiais mėnesiais yra apibrėžimai. Mes sutarėme, kad tai yra svarbiausia pasiūlymo dalis ir kad čia svarbiausia yra tiksliai viskas surašyti ir vengti neaiškių apibrėžimų. Komisija remiasi jau egzistuojančiais patvirtintais apibrėžimais ir bendro, perkelimas bendrovių viduje neapima tarptautinių bendrovių. Kalbame apie patyrusius vertinamus darbuotojus, dirbančius konkrečioje įmonėje, kurių patirtis, e, profesinė ir asmeninė patirtis yra didelė vertybė. Kai mes pristatėme šį pasiūlymą, kalbant apie apibrėžimus, mums svarbu buvo, kad e, ta apreptis nebūtų per daug ribojanti, bet taip pat mes norėjome, kad siekime, kad apibrėžimai būtų daug kuo aiškesni, taip pat rėmėmės jau galiojančiais patvirtintis apibrėžimais. Buvo paminėti kiti dalykai. Judumas ES viduje, tai taip pat svarbus šios direktyvos dalykas. Yra, egzistuoja panašios sistemos taikomos melinos kortelės turėtojams, taip pat mokslin, mokslininkams, dėl 12 mėnesių reikalavimo dirbti jau būti darbuotojai, mes įrašėme šią nuostatą siekdami užkirsti kelią galimam piknaudžiavimui. Bet tas klausimas dar bus svarstytas. Sva, bus dar svarstomas. Aš apsiribosiu m, mm, tokiu, tokiais komentarais, bet manau, kad jeigu išklausau diskusiją papildomų klausimų, dar galėsiu atsakyti. Vadasi. Ir pirmininkės vardu ponė Vadasi. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mind. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sveikinu Jūs visus. Ir mes, kaip pirmininkantys šalis, ypač norėtume padėkoti parlamentui už diskusijas įvykusias balandžio mėnesį. Manome, kad šios diskusijos buvo ypač svarbios. Dėkojame ponui Jekolino už nuomonės projektą. Tikimės, kad pranešimas padės tarybai ir parlamentui susitarti kiek įmanoma greičiau dėl šios temos. Kai kalba eina apie konkurencingumą, tai e, šie dokumentai, konkrečiai direktyvas, yra labai svarbus ir informuosime apie pažangą padarytą e, dėrybų metu tiek komitetą, tiek ir komisiją. Taip pat norėsime sureaguoti į nuomonę išdėstytą tas aspektus. Kaip jau minėjo e, ponas Jekalina, mūsų pirmininkame metu vyko šiai temai skirtos plačios diskusijos, vyko kompetitingos darbo grupės šeši posėdžiai per pasiruosius šešis mėnesius ir šiuose darbo grupėse mm, parengime pagrindinės mm, gairias. Tai rodo, jog Vengrijai labai aktualu, remiantis bendradarbiavimo vaisiais, parengti gerą direktyvą. Na, malonu, kad atkreipėte dėmesį judumą. E, diskusijų metu buvo skirima daug dėmesio šiam aspektui. Komisijos pasiūlymą nedaug pasakyta apie bendradarbiavimą tarp valstybių narių, kurio tikslas yra užtikrinti judumą. E, kai ekspertai kalbėjo apie konkrečius aspektus, tai tuomet valstybės narės nurodė, jog jų manimų pasiūlymas nėra jau toks paprastas ir tinkamas, todėl taryba parengė uh, kitą metodą, kadangi valstybių narių požiūrių komisijos siūlymą būtų, būtų buvęs sudėtingai gyvendinti praktiškai. Taigi, e, pagal mūsų siūlomą metodą reikia daryti skirtumą tarp ilgalaikio ir trumpalaikio judumo. Kai kalba eina apie trumpalaikį judumą, tai šiuo atveju darome nuorodą atitinkamą direktyvą, o kai kalba eina apie ilgalaikį judumą, tai mes atkreipiame dėmesį į mm, mėlynosios kortelės principą ir iš to išplaukiančias taisyklės. Na, pranešėjas mums nurodė, kad greičiausiai iš parlamento pusės susilauksime pakeitimų. Na ir tikiuosi, kad štai tai bendradarbiaujant galėsime suartinti mūsų pozicijas. Mm, kai, kai dėl e, kompetencijos numatytos direktyvoje, tai manome, kad reikia daryti e, skirtumą tarp komendarinčios įmonės, tarp kom... ICT ir kitų įmonių. Su pono Jekolino sutarėme dėl to, jog labai svarbu tiksliai suformuluoti savoko apibrištis ir reikia pasirinkti tokias savokas, kurias galima būtų įgyvendinti praktiškai. Ir taip pat reikėtų vengti pernelyg plataus tų savokų aiškinimo. Dabar šiek tiek dėl konstatuojamojų dalių. tai valstybės narės pagal savo kompetenciją nustato uh, priemamų asmenų mastus, skaičius, taigi čia nenorime numatyti uh, konkrečių skaičių. Nu, kai dėl valstybinarių gebėjimo priimti tuos asmenis, tai atrodo dabar uh, vietoj pirminių 12 mėnesių dabar siūlomi 6 mėnesiai. Ir tai reiškia, kad valstybės narės negalės savo nuožiūrą patvirtinti kažkokių palankesnių sąlygų. Direktyvos projekte E, numatyta, kad e, tie darbuotojai nebūtinai turėtų grįžti į tą pačią įmonę. Trečiųjų šalių piliečiai e, gali keltis dirbti į kitą valstybę narį, ir jie neturi privalomą tvarką sugrįžti į pirminę valstybę narę. Taigi čia reikia vadovautis judumo principu. Na, nu, kai dėl. Um, atsisakymo uh, priežastis, tai aš manau, kad tas priežastis reikia apibriežti labai konkrečiai tam, kad ateityje išvengtume problemų. E, lygiai taip pat manome, kad labai svarbus yra supaprastinimas. Mm, direktyvoje yra vienoje vietoje nurodyta, kad e, patikimų įmonių atveju valstybės narės turėtų taikinti supaprastintas procedūras. Svarbu, kad direktyvoje atsispindi ši nuostata ir ji turėtų galioti šeimos narių ir vadinamųjų ICT atveju. Dabar dar šiek tiek dėl laikotarpio. Na, atsižvelgime į tai, kad tie vadinami ECT yra ne vien tik tais trečių šalių piliečiai. Ir e, reikia be kita ko e, kontroliuoti ir primančias įmonės, todėl 30 dienų laikotarpis yra pernelik trumpas. O kai dėl papildomų dokumentų ir leidimų. Tai tikimės, kad e, taryboje pavyks pasiekti kompromisą. Taigi, tas papildomas dokumentas bus pasiūlytas kaip papildomas variantas valstybėms narėms. Na ir labai svarbu, kad tame papildomame dokumente būtų daromas nuorodas ne vien tik tai įprimančią instituciją, bet būtų pateikiama ir kita svarbi informacija. Atsiprašau, kad kalbėjau pernelyg ilgai ir dėkoju ponui Jekolinu už tai, kad jis parengė e, pranešimų projektą. tikimės, kad jau Lenkija perėmusi pirmininkavimo estafetę tęs šios darbus ir tolimesnis bendradarbiavimas su parlamentu bus lygiai toks pat geras. O jeigu turėsite klausimą, mielai jums atsakysime. Dabar pagal darbo tvarkos 50 straipsnį užimtumo komitetas e, galės išsakyti savo nuomonę. Dėkoju pono Jokolino už puikų bendradarbiavimą. Na, nesikį buvo minėta, kad tai išsamaus visapusiško migracijos paketos sudėtinis elementas. Bet aš nemanyčiau, kad dėl šių čia pirmo aspektų atsirastų problemų. Uh, E, kalbant, sprendžiant šią problemą, e, komisija pasirinko sektorinį požiūrį ir e, migracija skirtingai žiūrima skirtingose grupėse. Tai yra priklausomai nuo to, kokie migrantų grupiai priklausosmo jam suteikiamos skirtingos teisės, bet juk mes norime, kad visi darbuotojai būtų traktuojami vienodai. Man nelengva suvokti, kaip galima būtų supaprastinti teisės aktą, jeigu jau darbo vietoje realybė bus tokia, kad bus skirtingų darbuotojų kategorijų. Tai yra darbuotojai, kurie e, atvyko pagal um, mėlynos kortelės principą, tai yra kiti darbuotojai bus komandiruoti darbuotojai, kiti darbuotojai bus vadinami ICT darbuotojai, treti bus kažkokie moksliniai darbuotojai. Taigi yra platus darbuotojų kategorijų spektras. Mes, aišku, norime supaprastinti teisės aktą, tačiau jeigu pažvelgsime situaciją vietoje, darbo vietoje, viskas bus labai sudėtinga. Kaip ten bebūtų, čia aptarimas dalykas padidins darbuotojų judumą Ir juk mes norime pasiekti, kad ES atvyktų aukštos kvalifikacijos darbuotojai, kurie atsivežtų su savimi savo žinių bagažą. E, kuo bus didesnis darbuotojų judumas, tuo didesnis bus, man manimų, konkurencingumas Europoje ir tuo daugiau turėsime ekonominio augimo. Ponas Jukalina pasisakydamas minėjo, jog direktyvą reikėtų suformuluoti konkrečesnės nuostatas ir kai kurie atsakymai dar nerasti. Na, manau, pagrindinė, nes iššūkis yra tai, kad e, šios direktyvos pasiekoje e, nebūtų imamasi kažkokių pernelyg skubotų žingsnių ir kad Europoje neatsirastų tarsi e, dviejų kategorijų darbo rinkos. Būtent štai tai yra pagrindinė problema, kai kalbame apie šią e, direktyvą. Ir mano manimo, čia būtų tam tikrų nesusipratimų. E, kai kas mano, kad ši direktyva yra vien tik susijusi su migracijos aspektais, bet juk pagrindinis tikslas yra um, suteikti teigiamų postumių darbo rinkai. Uh, Na ir turint visą tai galvoje, revertėtų ir atidžiau išanalizuoti e, e, darbo e, rinką ir tinkamus teisės aktus, pažiūrėjau, 153 straipsnė AB CRG e, nuostatas ten reglamentuojamos darbo sąlygos trečiųjų šalių piliečiams. Ir e, kaip ten bebūtų, mano manimu, šios diskusijos yra svarbios. Ir dėrybų metu priėmė išvadas, kad reikalingios tikresnės apibrėžės, ką reiškia direktorius, ką reiškia ekspertas. Čia tarsi labai aptakios savokos, jas gali sutilpti labai daug ir gali pilti, kilti dėl to painiavos. Pavyzdžiui, vienas Vokietijos įmonės vadovas e, sakė, kad dažytojas ar kažkoks specializuotas dažytojas galėtų būti priskirtas specialisto eksperto kategorijai. Mm, Taigi, aš manau, visą tai turint galvo, reikėtų atidžiau pasižiūrėti apibrieštis. Paprastumo dėliai galbūt reikėtų pasižiūrėti, e, kokios egzistuoja jau ekspertų apibrieštis, pavyzdžiui, mėlynosios kortelės direktyvoje, tačiau šiuo atveju kalbame apie skirtingus tikslus, tačiau e, vis dėlto kalbame apie, apie tas pačias tikslinės grupės, jeigu mes norime pritraukti aukščios kategorijos e, kvalifikacijos darbuotojų, taigi galbūt e, vertėtų išanalizuoti, pasižiūrėti, kas yra mėlynosios kortelės direktyvoje. Na, apie tai jau kalbėjom ir ankstesnėse klausimuose. Na, dar dvėjoju, ar šiame kontekste tikslinga pasitelkti e, komandiruojamų darbuotojų direktyvą. Aš savo laiku, kai buvo pat, patvirtinta ši direktyva, buvau dar užimtumo ministrė ir galiu save vadinti viena iš šios direktyvos motinų. Na ir šios direktyvos tikslas yra užpildyti ankstesnės direktyvos spragą. Taigi aš manau, kad e, gal vis dėlto vertėtų pastelgti komandiruojamų darbuotojų direktyvą. Dabar čia pasakyti, kad uh, kad e, informacinių technologijų darbuotojams, ekspertams, specialistams reikėtų taikyti kažkokias ypatingas taisyklės, tačiau aš manau, kad su jais reikėtų, jiems reikėtų taikyti tas pačias taisyklės ir tvarką, kaip ir komandiruomėms darbuotojams. Tačiau įdomu būtų sužinoti ir teisingumo teismo nuomonę dėl šio klausimo, nes. E, nes komandiruojimų darbuotojų direktyva kapo nuo de minimum iki de maksimum priemonė. Taigi, kai kalbame apie trečių šalių piliečius, tai tarsi numatyta, kad šie piliečiai galės atvykti ES ir dirbti čia trejus metus ir galbūt būtų tikslingiau taikytiems tuos pačius teisės aktus, nei tai kaip, kaip taikytiems tuos pačius te, teisės aktus kaip ir vietos darbuotojams. E, buvo gan sudėtinga pradėti taikyti komandiruojamų darbuotojų direktyvą. Ir nemanau, kad Taigi mūsų komitetas mano, kad reikia vadovautis principu, pagal kurį visus darbuotojus reikėtų traktuoti vienodai. Taigi jų darbo sąlygos ir reikalavimai turėtų būti tokie patys, kaip ir tie, kurie taikomi vietiniams darbuotojams. Kaip ten bebūtų, ši direktyva yra labai svarbi. Ir manau, kad vaisingo bendradarbiavimo dėka su poniu Nuje Jekolina ir su šešėliniais pranešėjais e, šlybė komiteto iš užimtumo komiteto tęsis ir toliau. ir tikiuosi, kad galima bus uh, sustiprinti silpnasis teisės akto vietas ir pasiekti kompromisą. Ir nepameskime iš akių pagrindinės minties. Tai yra tarptautinės įmonės turi turėti galimybę uh, įdarbinti tuos darbuotojus, kurių jums reikia, jos turi turėti galimybę perkelti tuos darbuotojus į kitą vietą, kartu uh, nesumažinant, e, nesumenkinant e, vietinių darbuotojų darbo sąlygų. Ačiū. Manau, matau, kad tik ponas Brons prašo žodžio, dar ponas Mulder. Taigi pradėkime diskusijas. Pirmiausiai suteiksiu žodį ponui Mulder, po to poniai Ernst, po to ponui Bronx. Ponas Mulder. Liberalų frakcija teigiamai vertina komisijos pasiūlymus. Manome, kad tai dar vienas žingsnis bendrosios rinkos kūrimo linkme šioje srityje, sprendžiant e, migracijos klausimus visoje Europoje. Dėkoju ponui Jekolino už pastangas siekti bendro sutarimo. Mes diskutavome, buvome surengę klausimus. Galime pritarti didžiai daliai jo teikiamų pasiūlymų tačiau liberalų frakcijoje esama tam tikro susirūpinimo dėl apmokamų, dėl, dėl darbuotojų praktikantų, <clears throat> todėl e, turint omenyje, kad kai kuriuose valstybėse narėse 25 procentai jaunimo neturi darbo, tai yra pakankamai sudėtinga priimti iš kitų šalių ką tik e, mokslos studijas baigusius e, asmenis e, ir suteikti jiems darbą, manau, kad šeimos nariai turi būti traktuojami taip pat kaip ir dirbantis asmenys Europoje. Jeigu išduodamas darbo leidimas dirbti ES teritorijoje, tai e, automatiškai turėtų reikšti, kad jo šeimos nariai taip pat turi atitinkamą leidimą dėl e, darbo patirties prieš atvykstant į Europą. Komisija siūlo 12 metų profesinės patirties e, laikotarpį. Pone Sekolino siūlo numatyti šešerių mėnesių profesinės patirties laikotarpiu e, komisija galėtų pagrysti savo siūlymą tam tikrais e, argumentais. E, man įdomu sužinoti, kokiamis priežastimis vadovaudamasi komisija nustato 12 mėnesių profesinės patirties laikotarpį. Dėl atskirų darbuotojų kategorijų apibrėžimo, manau, kad užimtumo komiteto pranešėja apie tai jau kalbė, galima dėl tų apibrėžimų visuomet diskutuoti. Ponas Jekolino, jeigu deda pastangas, kad e, būtų galima sustarti dėl geresnių apibrėžimo, tikslesnių, aš tam neprieštarauju. Ponas Jekolino taip pat siūlo nustatyti tam tikras e, į Europą siunčiamų dirbti asmenų atlyginimo ribojimo sąlygas. Aš manau, kad pačios įmonės turėtų uh, atlyginimo dydžius nustatyti, nes valstybių narių vyriausybėms tikrai būtų sudėtinga dabar nustatyti tam tikras ribas į Europą siunčiamų darbuotojų atlyginimams. Šis klausimas turėtų būti įdarbinančios įmonės institucijos kompetencija ir atlyginimas jo dydis turi priklausyti nuo įmonės veiklos srities ir su jos veikla susijusių sąlygų, o ne vyriausybės turėtų priimtą sprendimą. Pone Ernst. Pirmiausia, dėkoju pranešėjui. Manau, kad šešėlį pranešėjai dar daug ką turės aptarti turiu atvirai pasakyti, kad man būtų svarbu aptarti, ką apskritai čia veikiame, nes e, šiuo sprendimu mes sukurtume rinkoje tam tikrą precedentą su skirtingomis darbuotojų kategorijomis, turinčiomis skirtingas teisės. E, skirtingą teisinį pagrindą susijusi su jų darbo sąlygomis, sukurtume mm, <clears throat> platų tinklą, e, kuriame galėtų įvairios skirtingos sąlygos atskiroms darbuotojų grupėms, tai sukeltų problemų ne tik valstybėms narėms, jos veikiančiams įmonėms, tačiau taip pat ir patiems uh, darbuotojams. Taigi turėtume pasvarstyti, kokių teisinių taisyklių mums reikia, kokių nereikia. Man e, atsakymas šį klausimą kol kas nėra aiškus. Tačiau norėčiau, kad šešėlė pranešėjai susėstų kartu su pranešėjai ir apsvarstytų šios aspektus. Antrasis aspektas susijęs su apibrėžimais. Klausimo metu aiškiai e, pasimatė ta e, sprokstamoji jėga, kurią gali sukelti siūlomi apibrėžimai, man labai neaiškus siūlomas e, specialistų apibrėžimas ir taigi reikia aiškiai suformuoluoti, kas čia turima omenyje, ar tai labai didelę patirtį ir įgūdžius turintys specialistai ar kokia nors kita darbuotojų grupė, tačiau teisinių požiūrių tikrai neaišku, kas čia turima omenyje, e, taip pat ir koncernų apibrėžimas ir savoka yra visiškai neaiški. E, Ta išgirdome klausimo metu Kitas aspektas yra susijęs su e, vienodu traktavimu, vienodomis teisėmis, e, palyginant su vietiniais darbuotojais, taigi kaip turėtų atrodyti su, siunčiamų dirbti komandiruojimo asmenų socialinės teisės, darbo teisės, jų šeimos narių teisės, taigi šis klausimas taip pat dar turėtume siekti sutarimo. Todėl, turintame šį pranešimą, mano e, jausmai yra dviejopi. Ponai Bronks suteikiamas žodis. Ačiū pirmininkė. Perkelimai įmonių viduje e, parodo tikrą ekonominės migracijos veidą. Tai susiję ne tik su žmogiškųjų lūkesčių patenkinimu, tačiau taip pat ir pasauliniu korporacijų ekonominių tikslų patenkinimą. Mes e, tikrai daug dėmesio skiriame darbo rinkos poreikiams. E, noriu e, Jums priminti, kad rinka yra pirmiausiai skirta prekiauti prekiamis, o ne žmonėmis, nebent tai būtų vergų rinka. Todėl e, turėtume siekti e, patenkinti žmonių lūkesčius, o ne tarptautinių korporacijų lūkesčius, nes įmonių e, viduje perkeliami asmenys teigiama, kad bus iš trečių šalių atvykę vadybininkai ir specialistai, ekspertai dažnai tai bus trečiojo pasaulio valstybės ir jų piliečiai, kurie gavo išsimokslinimą E, savo valstybėse ir po to buvo tikslingai e, atrinkti dirbti išsivyščiusiame pasaulyje. Pernai Malio prezidentas e, kalbėjo Europos parlamente ir atkreipė dėmesį į tai, kad maždaug 30 procentų mokslus baigusių Malio piliečių dirba užžiūrio valstybėse ir tai yra patys talentingiausių tų šalių gyventojai. Jeigu šiaurės ir vakarų valstybės ir toliau sieks pritraukti pas save šios asmenys, tai jų kilmės šalis bus pasmerktos amžinam skurdui. Pagaliau noriu pasakyti, kad valstybės narės privalo užtikrinti savo sienų kontrolę ir neperduoti savo atsakomybės pinigus grobstančioms korporacijoms. Pone Sargentinė, klausydamas ankstesnių kalbėtojų ir ypač pranešėjo, pradedu klausti savęs, ko mes čia siekiame šią direktyvą patvirtindami. Norėčiau iš karto paminėti vieną svarbiausių aspektų, tai yra e, komandiruojamų darbuotojų atlyginimo dydį. Pranešėjas siūlo įmonių viduje perkeliamas darbuotojams mokėti to paties dydžio arba panašaus dydžio atlyginimas atlyginimus kaip ir e, panašios profesijos Europos darbuotojams. E, manau, kad e, asmenims atvykstantiems iš žemų atlyginimų šalių tai turėtų būti labai logiškas reikalavimas, nes taip jie neišstumtų iš. Uh, E, savo darbo vietų Europos darbuotojų. Tačiau jeigu tie darbuotojai būtų perkeliami iš Arabų pusėslio arba Kanados, tai tas reikalavimas atrodytų jų atžvilgių keistai. Reikia iškoti šios problemos sprendimo, kaip ir spręsti kitą esamą problemą, kurią reikia pripažinti dėl e, komandiruojamų darbuotojų direktyvos nuostatų neįsprendžiančių atlyginimo klausimo mes e, negalime e, vienodomis sąlygomis, e, vienodų sąlygų taikyti ir įmonių dėl perkelimų darbuotojų atlyginimus. Vertinu pranešėjo sieki užtikrinti įmonių viduje perkeliamų darbuotojų šeimos narių teisės labai svarbu užtikrinti deramas sąlygas asmenims vykti dirbti į užsienį ir tikrai būtų juokinga. Apriboti šeimos narių galimybės ir nesuteikti, nesudaryti jiems sąlygų taip pat e, dirbti. Ponas Jekolino minėjo migracijos ir e, integracijos aspektus. Aš nemanau, kad e, e, ICT darbuotojų atžvilgių integracija turėtų vaidinti, atlikti svarbu vaidmenį, nes šie darbuotojai turi būti pasirašę sutartis, e, po kurių e, baigimosi laikotarpio turėtų grįžti į savo kilmės šalis. Aš manau, kad artimiausių laikų per šešėlinių pranešėjų sustikimą reikia apsvarstyti šios klausimus. Ačiū. Contribute. Ponas Morais taip pat prašo žodžio. Pirmininkė socialdemokratų frakcijos šešėlinė pranešėja, pane Blinkivičiūtė, balsuoja užimtumo komitete, ji negalėjo ateiti čia, bet ji norėtų padėkoti pranešėjui, ypač už kai kuriuos aspektus, taip pat padėk... ypač pritarė <clears throat> vadybininko specialisto ir stažuotojo apibrėžimams. Ir Noriu dar patikslinti tų apibrėžimo aprepti. Aš nenoriu niekam užbėgti už akių ir šešėlinė mm, pranešėjų susitikime dalyvaus, aš tik norėjau jos vardu padėkoti e, ir pasakyti, kad į tuos klausimus pristatys šešėlinių pranešėjų susitikime. Kas dabar sutikėme žodį ponui Jekolino užbaigti šio klausimo svarstymą. Ačiū pirmininkė. Atežiai klausiausi visų komentarų, žymėjausi juos. Komisijos atstovai, man, komisijos atstovės pasisakymas man buvo ypač įdomus. Mes sutarėme kai kuriais klausimais, taip pat buvo pasiūlyti. E, kai kurių apibrėžimų pakeitimai, mes juos toliau tobuliname. Aš tuoj perėsiu prie kolegų išsakytų minčių. Noriu padėkoti tarybos pirmininkiai už tikrai gerą bendradarbiavimą. Žinau, kad tikrai nėra paprasta parengti subalansuotą 16 straipsnio tekstą, kalbant apie vidutinio ir ir trumpo laikotarpio judumą ir mm, numatyti ne 12-16 mėnesių laikotarpį, apie tai tuo nekalbėsiu. Nuo 12 iki 6 mėnesių. Buvo nuspręsta, kad perdinės nuostatos jau pakankamai atnaujintos, bet mes dar prie jų grįšime. Vieno leidimo nuostatos. Manau, kad mes čia tikrai galime pasiekti gerą bendradarbiavimą. Noriu padėkoti komisijos, komisijai už gerą bendradarbiavimą ir šešėliniams pranešėjams įvyko susitikimas neseniai, bus e, numatyta yra kitų susitikimų. O šiandienos posėdis yra puikia proga visą tai aptarti prieš perinant prie diskusijų. Dabar perėsiu prie išsamesnių e, klausimų aptarimo. Tai yra migracijos ir ties direktyva ji apima ne visus darbuotojus, bet e, pro, labai profesionalius, e, patyrusius darbuotojus ir apie jų, joje kalbama apie tokių darbuotojų perkelimą įmonių viduje. Nuostatos reikalavimai, kiek darbuotojas turi būti dirbęs e, bendrovėje, kad įgytų teisę būti perkeltų. pateiktas pakeitimas ir siūloma numatyti ne 12, o 6 mėnesių laikotarpį reikalavimą. Tai nepertraukiamas laikotarpis 6 mėnesiai, kurį būtina išdirbti. Man atrodo, kad tai visai protingas, logiškas pasiūlymas. Yra ir kitų nuomonių šiuo klausimu. Toliau šeim, šeimų klausimas. Čia taip pat reikia pasitelkti subalansuotus kriterijus. O kal... taip pat reiktų tuo pat metu nagrinėti e, leidimus apsigyventi ir leidimus dirbti. Atlyginimo klausimai. Panės Argentinė pati kalbėjo. ponas Morais. Aš dirbau bendrovėje, kurioje buvau uh, vadybininku, joje dirbo 6000 darbuotojų. Jeigu, jeigu bandome, bandytume įsivaizduoti situaciją, kurioje kiekvien, kiekvienam darbuotojui bus pasiūlytas vis kitoks sandoris, tai būtų tikrai beprotybė. Apibrėžimo klausimas, kaip jau buvo pasakyta, yra rimta problema. Jeigu ją panagrinėsime atidžiau, mano pasiūlyti pakeitimai numato, kad e, vadybininkams keliami konkretus reikalavimai, kuriuos galima įvertinti. Jie susijęs su hierarchija, kryptimi, biudžetu, taip pat e, ar jiems skirtos techninės ir finansinės priemonės. Tas pas pasakytina apie specialistus, kalbant apie stažuotojus. E, ponas Mulderis apie juos kalbėjo. kalbėjome apie bendrijos prioritetus ir pateikiau pakeitimą konstatuojamosios dalies aštuntam <clears throat> punktui. Stažuotojai iš trečiųjų valstybių dirbantis Europos Sąjungoje negali, jiems negali būti teikiamas prioritetas vietoj piliečių šios direktyvos svoris ir įtaka priklausys nuo mūsų, priklausys nuo to, ar mes gerai suformuluosime apibrėžimus, apie ką mes kalbame, ko mes nu, siekiame ir iš ko. Aštuntas straipsnis - sankcijos, bausmės, baudos. Reikia sankcijų, kurios kurių baimintųsi bendrovės nesilaikančios reikalavimų. Uh, suvienodintos procedūros taikymas. Aš pritariu poniai Jekonsarį, reikia apibrėžimų, kalbant ir apie šeimą. Reikia parengti bendrinę šeimos sampratą, kalbant apie taikymą, tai pasakyti nėra apie darbdavį ir apie šeimą. 16 straipsnis judumas. Svarbiausia tema. Jeigu žmogus atvyksta iš Indijos dirbti Graikijoje ir paskui vyksta į Italiją. Situacija tampa sudėtinga. Kolegos, kurie pasisakė ir kiti nebejoju turi minčių šiuo klausimu. Ponas Bronsas kalbėjo apie darbo jėgą, kvalifikuotą darbo jėgą. Kaip ponas Mulderis sako, Europoje 21 procentas jaunų darbuotojų e, neturi darbo. Italijoje tokių žmonių yra 28 procentai. Tai aktuali problema mums visiems. Nebejoju, kad būsimuose susitikimuose su šešėliniais pranešėjais jūs visi išsakysite savo nuomonės šiuo klausimu. Ir norėčiau paprašyti pirmininko nustat... paprašyti nustatyti datą ir siūlau pakeitimus e, teikti iki birželio. Iki Liepos 12, kad turėtume laiko pasirengti. Mes jau vėluojame. Sako pirmininkas ponė Kantarė, prašau jūsų kalbėti trumpai užimtumo komiteto vardu. Trumpai. Tik porą dalykų buvo iškeltas protų nutekėjimo klausimas, tai aktuali problema, bet gali būti ir taip. kad direktyva prisidės prie, prie to reiškinio paskatinimo, nes mes kalbame apie trijų metų kontraktus. Lit lyčių lygybė, kur, kur yra pigiausi ir geriausiai parengti inžinieriai pasaulyje. Pasaulyje visi galvoja, kad Kinija, bet tai netiesa prieš keletą metų e, buvo, tai, tai buvo Ukraina. Įsivaizduokime suomių arba vokiečių bendrovę, kuri nori pasamdyti inžinierių iš trečiosios valstybės. Siekiant išvengti at atlyginimų dempingavimo situacijos. Taip pat, na, kad tie žmonės nebūtų samdomi vien dėl to, kad, yra, kad jų siūlomas paslaugos yra pigesnės, juos reiktų samdyti dėl jų profesionalumo. Tas siū, siūlymas dirbti turėtų būti patiktas Ispanijos, Portugalijos arba Lenkijos inžinieriams. Negalima kurti dviejų rūšių darbo rinkos. Ir būtent todėl tas lygaus traktavimo aspektas yra toks aktualus. Pirmininkas, ačiū visiems už pasisakymus. Manau, kad to ir baigsime šio klausimo svarstymą. Buvo pasiūlyta pakeitimus pristatyti iki Liepos 12. Iki antradienio Liepos 12 vidurdienio. Reikia pristatyti pakeitimus pono Jakolino rengiamam pranešimui. Žinau, kad užimtumo komitete e, terminas yra birželio 22. Teikiant pakeitimus tiems straipsnės, kurie yra užimtumo komiteto kompetencijoje. Tai tiek šiuo klausimu ir vėluodami periname prie kito, 21 klausimo. Kalbėsime apie trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sezoninio darbo tikslais sąlygas. Pranešėjas šiuo klausimu yra ponas Sergio Koferati. Mes e, išklausysime šio pranešimo <coughs> projekto pristatymą, e, kurį mm, padarys ponas Morajas, lybė komiteto pranešės. Paskui sutiksime žodį ponui Koferatį, kuris kalbės užimtumo komiteto vardu. Ponas Morajas rengė pasiūlymą pasiūlymą, pranešimą dėl sezoninių darbuotojų. Taip pat noriu priminti, kad balandžio mėnesį buvo klausimas šią temą. Mes esame nustatę, iki kada reikia pateikti pakeitimus. Ponas Varais, prašau. Thank you, Chairman. I think in the discussion on the... Ačiū, pirmininkė. Svarstant e, perkelimų bendrovių viduje direktyvą, jau buvo išsamei paaiškinta ir pristatyta, kodėl pasirinktas toks sektorin, sektorinis paužiūris. Kalbame apie tris migracijos ryties direktyvų pasiūlymus ir juose aptariami tam tikros rūšės darbuotojai. Iki Lisabono sutarties migracijos klausimai buvo siejami su mėlynaja kortele, tai buvo galimybė įgyti pusiau nuolatinį darbą. Tai čia kalbame apie ciklinę migraciją ir tai kelia susirūpinimą, ypač kalbant apie e, lygių galimybių užtikrinimą, vienodą traktavimą, tai yra užimtumo komitetos rytis be abejo. Bet mums reikia patobulinti komisijos pasiūlymus e, pateiktus tų skirtingų tipų darbuotojams, dėl skirtingų tipų darbuotojų. Kalbant apie sezoninius darbuotojus, turime užtikrinti, kad būtų aptarti eksploatacijos klausimai, nes eksploatacija egzistuoja, išnaudojimas egzistuoja. Ir į pasiūlymą mes įrašėme taip pat nuorodą į, į nuolatos dirbančių, nuolatinių darbuotojų poreikį, nes sezoniniai darbuotojai yra dabar egzistuojantis reiškinys. Toliau, pasiūlymas. Pasiūlymas yra gana kuklus. Jo kontekstą galime svarstyti viešai, bet pradinis pasiūlymas yra gana nedidelio užmojo. Šiame pasiūlyme aptari, aptariami ir ypatingų įgūdžių neturintys darbuotojai, bet tai yra žmonės, kurie atvyks Europos Sąjungą. Uh, pasirinktas požiūris paremtas balandžio mėnesį klausime e, išgirsta informacija taip pat e, išsamiamis diskusijomis su socialiniais partneriais bei įvairiais veikėjais. Ne tik dėl to, kad mes varsime vieno leidimo sistemą, bet taip pat ir, ir diskusijomis, kurios įvyko svarstant vieno leidimo sistemą. Uh, Komisi... Aš aptariu tuos komisijos pasiūlymo aspektus, kurie yra būtini. Kalbant apie sezoninius darbuotojus, kaip, kaip žinome, kolegos tikriausiai prisimena, buvome susitikę su nacionaliniu parlamento atstovais, užtikrinome subsidiarumą. Ir tuo požiūriu komisija nurodo, kad valstybės narės turi teisę kontroliuoti skaičių, kiek sezoninių darbuotojų gali atvykti, jos gali atsisakyti, išduoti leidimą ir taip pat gali, jos e, gali aiškintis, ar tas darbo vietas negali pretenduoti šalies piliečiai. Komisijos pasiūlyme taip pat yra neblogas derinys, kaip e, balansas, kaip su e, kaip sumažinti sezoninių darbuotojų skaičių, bei taip pat užtikrinti, kad jie neužsibūtų, tie sezoniniai darbuotojai neužsibūtų per ilgai, nes jie atvyksta į tam tikrą stabilę darbo aplinką ir paskui išvyksta. Ir perlaidos siunčiamos tokių žmonių į, į savo gimtinę. E, gerokai viršėja vystomąją pagalbą. Kolegos to nežino, tai informuoju jūs. Mes norime sukurti stabilę aplinką tokiems darbuotojams dirbti. Ir todėl svarbu, kad komisijos pasiūlyme akcentuojama, kad tai yra ciklinė migracija. Pavyzdžiui, ten nurodyta, kad darbuotojai, kurie nepaiso reikalavimo grįžti į, į savo gimtinę pasibaigus leidimui dirbti, nebegalės atvykti sezoniniam darbui vėliau. Taip pat E, kalbant apie daugia, daugkartinius leidimus, e, tai tokių leidimų egzistavimas tikrai skatina mm, pasilikti ilgiau. Darbdavys raginamas, pavyzdžiui, apmokėti kai kurias išlaidas, kurias patiria sezoninis darbuotojas, pavyzdžiui, vizos, ką, kompensuoti vizą lygaus traktavimo, vienodo traktavimo klausimas, tai yra užimtumo komiteto kompetencija. O ponui Koferati iš užimtumo komiteto ypač norime padėkoti už e, glaudų bendradarbiavimą. Vienas iš nesveikų dalykų susijusių su migracija yra tai, kad po Lisabono stoties įsigaliojimo Libė komitete, na, tai yra darbo rinkos srities pranešimas. Ir mes dalinamės draugės užimtumo komitetu e, rengiant šį pranešimą. Ir nors lygaus traktavimo klausimas iš esmės yra kito komiteto kompetencija, bet mes taip pat svarstome šį komitetą čia, su šį e, klausimą čia, nes mes nenorime, kad, sus, kad ES atsirastų skirtingų klasių darbuotojai. E, E, antrarūšiai ir pirmarūšiai darbuotojai, mes nenorime socialinės įtampos. Ir būtent todėl keli komitetai svarsto šį pranešimą ir tas klausimas jau buvo akcentuotas ankstesnėse diskusijose. E, buvimo trukmė. Komisija kalba apie maksimalų šešių mėnesių laikotarpį. Jis yra išlaikytas ir mano pasiūlyme. Per e, diskusiją su įvairiausiais E, pašnekovais nusprendžiau laikytis komisijos pasiūlyto e, laikotarpio apsigyvenimas. Kaip užtikrinti, kaip spręsti išnaudojimo klausimą. Daugelie šalių sezoninis darbas vyksta tinkamomis sąlygomis, tačiau ta situacija ES sąjungoje nėra vienoda. Ir apsi, būsto patalpų, kur gyventų sezoniniai darbuotojai klausimas yra labai sudėtingas. Jiems reikia užtikrinti tinkamas sąlygas, jie atvyksta Europos Sąjungą, jie nėra vergai, su jais reikia elgtis tinkamai ir atsakomybė už tai tenka visiems socialiniams partneriams bei pačioms valstybėms narėms. Tai yra negalima leisti, kad e, atsirastų darbuotojų grupės, su kuria elgiamasi ypač netinkamai. Todėl taip pat norime, kad sezoniniai darbuotojai gyventų tam tikroje teritorijoje. Taigi reikia jiems suteikti lankstumą, tačiau reikia nustatyti tam tikrus tinkamo apgyvendinimo kriterijus. Todėl pranešime kalbame apie tinkamo apsigyvenimo standartus, kuriuos rekomenduoja socialinių ir ekonominių reikalų komitetas. Į pranešimą taip pat įtraukėme e, nuostatą, kad tie darbuotojai ne, negali būti išnaudojami. Ir čia periname prie tam tikrų laisvės ir lankstumo aspektų. Iš esmės tie žmonės turi at, at, turėtų atvykti Europos Sąjungą ir pato išvykti, kai baigėsi tas sezoninis darbas ir prisidėti prie mūsų rinkos, bet, bei taip pat perlaidomis į gimtinę padėti ir savo šaliai. Taigi, spręsdami apsigyvenimo klausimą, mes akcentuojame padores e, orumą užtikrinančias gyvenimo sąlygas. Taip pat mes esame aptarę, kokio, koks išnaudojimas gali grėsti. E, direktyvos apreptis konkrečiame sektoriuje. Aš kalbėjau su socialiniais partneriais ir su kitais. Ir šiame pranešime nusprendėme kalbėti apie e, žemės ūkį, sodininkystę ir turizmą. Reikia ak ak akcentuoti, nurodyti, kokios yra sritis, kuriuose e, sezoninių darbuotojų antplūdis yra didžiausias. Ir pra, praplėsdamas komisijos pasiūlymą noriu uh, pasakyti, kad gali susidaryti įvairiausių situacijų ir gali ir kitose sektoriuose būti daug sezoninių darbuotojų. Ir jeigu valstybės narės nusprendžia įsileisti, gali nusileisti darbuotojus į kitas rytis, ne tik kitas rytis, bet dėl to turi susitarti socialiniais partneriais. Ir tai yra apsauginė nuostata. Toliau. Užimtumas, užimtumos rytis ir darbdavio pareigos. Aš pasiūliau sugriežtinti sankcijas numatomas darbdaviui, nes mes manome, kad čia kad, kad reikia m, pabandyti užbėgti už akių e, išnaudoti išnaudoti linkusiems darbdaviams, taip pat neskatinti tokio elgesio. Galimybės susipažinti su informacija sezoniems darbuotojams, stebėsinos ir inspekcijų klausimas. Socialiniai partneriai nekartai yra akcentavę kad direktyva bus veiksminga ir pritaikoma, jeigu bus sukurta inspekcijų ir kontrolės sistema. Todėl pasiūliau naują nuostatą, kad valstybės narės privalo užtikrinti, kad atsirastų tinkamas stebėsinas mechanizmas, kad jis būtų tinkamas, pritaikytas ir kad būtų vykdomos inspekcijos. Yra daugybė valstybių, kurio tokios sistemos egzistuoja, tačiau yra ir tokių, kur tos patikrų sistemos yra, veikia silpnai. Nusiskundimai pačių sezoninių darbuotojų skundai. Įrašiau nuostatą, kaip e, pasipriešinti situacijai, kurioje tas, kuris pasiskundė, e, na, yra viktimizuojamas. Galiausiai direktyvos apreptis komisijos pasiūlymas taikomas trečiųjų šalių piliečiams gyvenantiems už ES ribų. Tačiau klausimo metu nemažai kolegų labai griežtai pasipriešino. Jie sakė, kad reikia numatyti galimybę kalbėti ir apie trečiųjų valstybių piliečius, kurie ne, ne visada teisėtai gyvena ir dirba kokiame nors sektoriuje. Taigi, man atrodo, kad reiktų apimti ir tokias, tokią nedidelę darbuotojų grupę. Siūlydamas tokias nuostatas, aš suprantu, kad tai tikriausiai e, išplečia e, pasiūlymo apertį, bet apie tai buvo kalbėta klausime, taigi tą klausimą reikia bent jau iškelti ir svarstyti. Taigi, bendrai bruožais mes e, pasirinkom sektorinį požiūrį ir nagrinėjant sezoninių darbuotojų padėtį, mano svarbiausias prioritetas yra išvengti išnaudojimo situacijos, nes sezoniniai darbuotojai yra nuolatinė mūsų darbo rinkos dalis, mums tų darbuotojų reikia, jie savo ruoštų uh, turi pasirūpinti savo šeimomis, perlaidomis ir turi, reikia sukurti atitinkamą struktūrą. Valstybės narės turi pasirūpinti kontrolės sistemomis, bet valstybės narės nuspręs, ar, ar, ar joms bus primtinas šis pasiūlymas. Aš tikiuosi, kad taip, kad bus įtvirtinti aukšti standartai ir kad mes taip sustiprinsime, sutvirtinsime labai svarbę ES darbo rinkos dalį. Noriu padėkoti šešėlinėms pranešėjams, vyko susitikimų. Taip pat noriu padėkoti už bendradarbiavimą Šis šio pasiūlymo rengimas nėra paprastas, nes jis yra opus, aktualus daugelį sričių. Ir būtent todėl noriu padėkoti šešėlėms pranešėjams už jų indėlį ir padėkoti moterų teisų komitetui už nuomonę, kokiai poniai Papadopulo. Ačiū. Now. Dėkuoju, Klodai. Na, dabar galime išklausyti komisijos ir tarybos, tačiau prašysiu apsiribuoti trumpais pasisakymais, nes trūksta laiko, pana Smith. Ar prašyčiau pasakyti? Dėkuoju, ponė pirminkė, bandysiu pasisakyti kiek įmanoma trumpiau. Pirmiausia, padėkosiu pranešiu už gerą pran... bendradarbiavimą ir gerą pranešimą. Na ir komisijai pristatant pasiūlymą buvo labai svarbu su. Uh, paprasinti sezoninių darbuotojų atlikimą į tas šalis, kuriuose jų reikia. Na ir aišku, pačios valstybės narės gali nustatyti, kiek tų darbuotojų gali atvykti, gali atsižvelginti darbo rinkos poreikius. Na ir norėčiau pakalbėti apie šios ypač pažymos grupės e, apsaugą ir kovą su eksploatacija, eksploatavimu, išnaudojimu. Na ir pakeitimuose ypač sustiprintas šis apsaugos aspektas. Na, taip pat gal, prieiga prie informacijos, galimybė teikti skundus ir taip toliau, tai taip pat svarbus elementai. Jie galbūt šiek tiek skiriasi nuo pirminio komisijos pasiūlymo. Tai pirmiausia dėl taikymo srities, dėl galimybės iš valstybės narės teikti prašymą. Kai mes pateikime pasiūlymą, mes atsižvelgime šią galimybę, bet nu, turime, nuspręs, nu, turime apsiriboti tuo, kad tai yra sezoniniai, laikinai atvykstantis darbuotojai, migrantai, kurie atvyksta gal tik tais keliems mėnesiams ir todėl nusprendėme, kad e, prašymus galima teikti tik tais kilmės šalyje. Na, turėtume vengti piknaudžiam atveju kadangi tai yra, tarkim, dėl to, kad tai yra kažkokie laikini darbuotojai atvykstantis laikinai, tai nereikia tokių papildomų elementų kaip e, šeimos apjungimas ir taip toliau. E, pasiūlymo tikslas yra atverti vartus legaliai migracijai Na ir todėl čia norėjome net išvelgti tuos migrantus, kurie galbūt atvyksta ir būna nelegaliai Europos Sąjungoje. Vėlgi čia visą tai patenka į valstybę narių kompetenciją. Kai dėl sezoninio darbuotojo apibriešties, Tai norime, kad apibrištis būtų pakankamai siaura, kad ji tikrai apimtų tik tai sezoninius darbuotojus, tačiau vėlgi valstybės narėse padėtis skiriasi, todėl nutarėme valstybėms narėms palikti galimybę apibriežti sektorius. Mm. Taigi, atsižvelgsime į patiktą pasiūlymą. Taip pat yra aspektų susijusių su vizomis ir leidimais būti ir dirbti. E, tie darbuotojai, kurie atvyksta trumpesniam laiko tarpiniai trys mėnesiai, jiems reikalinga tik tai šengina viza, tačiau jeigu jie atvyks ilgesniam laiko tarpiniai trys mėnesiai, jiems reikalingas leidimas, bet jie tokio leidimo gali paprašyti atvykę. Taigi, kai kalbame apie leidimus ir vizas, tai svarbiausia yra užtikrinti, kad visi sezoniniai sezoniniai darbuotojai turėtų vienodas teisės ir jos neturėtų e, būti priklausomos nuo, joms, nuo jiems išduodamo dokumento. Dėl kalendoriaus ir šešių mėnesių laikotarpio. Na, Mes darome nuorodą į šį laikotarpį tam, kad būtų išvengta, uh, išvengta naštos nacionalinė administracija, nes kalendorinį metą yra savoka vartojama, tarkim, e, mokesčių inspekcijos ir panašiai, taigi pasirinkime šešis mėnesius. Mm, Bet e, kalendoriniai metai nėra tikslas, aš čia gal, manau, kad tikslas yra šešis mė, šešis, šeši mėnesiai per 12 mėnesių laikotarpį. Apgyvendinimas. Tai čia, čia reikia vadovautis bendru sezoniniu darbuotojų apsaugos principu. Dėl e, darbdavių galimybės padengti kelionės išlaidas ir kitas išlaidas. Tai manau, kad e, turi keltis protingai ir net grasyti darbdavių nuo trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo, nes, aišku, įvairūs kaštai gali atbaidyti juos nuo to. Štai tiek iš mūsų pusės. Na ir komisija, kaip ir kitų pasiūlymų atveju, yra nusteikusi padėti e, parlamentui, tarybai, patalkanigauti ir pateikti papildomų paaiškinimų, jeigu pagidavote. Dėkuoju ir dabar paprašysiu trumpai pasakyti Vengrijos kaip pirmininkančių šalies atstovės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tai tikrai stengsiu pasiskyti labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Morais už jo labai išsamų pranešimą ir dabar labai trumpai norėčiau informuoti parlamentą apie e, padėtį taryboje. Na, dabar susitelksiu tos dalykus, kurių neminėjome klausime. E, Vengrija, kaip ir minkaučiai šaliai, e, šis dokumentas yra labai svarbus ir E, diskusijų metu į šį procesą pilnai traukime socialinius nu, klausimų ekspertus. Na ir mums pavyko iškristalizuoti tuos aspektus, tas detalės, kurios yra ypač aktualios valstybėms narėms. Na, kai dėl projekto, tai Na, mes čia kalbame apie sezoninius darbuotojus, kurie ilge, atvyksta ilgesniam laikotarpiu nei trys mėnesiai. Šeš... Dėl jų vyko daug diskusijų taryboje, o kai dėl vizų kodekso leidimų išdavimo viso to dėrėjimo tarpusavyje, tai tie e, darbuotojai, tai kurie atvyksta ilgesniam nei 3 mėnesiai laikotarpiai, jiem turėtų būti taikomas papildomas taisyklės. Labai svarbu, kad jiems, šiems sezoniniams darbuotojams būtų užtikrintas teisės ir kad jie būtų traktuojami vienodai. Jeigu mes pažiūrėsime į kompetencijos e, klausimą ir pavienius konkrečius atvejus, tai jau dabar galima taikyti tam tikras taisyklės ir egzistuoja nemažai skirtumų tarp valstybių narių, tai reikia atsižvelgti. Na, jį Na, kai kalba ėjo apie komandiruojamus darbuotojus, tai valstybės narės jau kėlė laikinai darbamo agentūrų klausimą. E, kai šių agentūrų įtarpinami darbuotojai nepateko į tos direktyvos taikymas rytį, dauguma valstybių narių mano, jog Labai svarbu aiškiai apibriežti sezoninį darbuotojų savoką, o valstybės narės turėtų apibriežti tuos sektorius, kuriuose šie darbuotojai turėtų dirbti, bet e, vėlgi yra nacionalinių ypatumų, kurie lemia sezono trukmę. Labai svarbu kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo išnaudojimo. Taigi, mūsų tikslas yra apsaugoti šios sezoninius darbuotojus. Na, jeigu pažvelgsime tai, kas vyksta valstybės narėse, e, tarkim, e, reikėtų e, kalbėti ir apie tokius atvejus, kai darbuotojui nėra suteikiamas leidimas arba kai jie yra išsiunčiami. Tarkim, jeigu darbuotojas, ne, darbuotojas netitinka darbo vietos reikalavimo, jeigu jis nesilaiko e, mokesčių mokėjimo, socialinių e, išmokų mokėjimo, indėlių mokėjimo tvarkos, tai reikia numatyti tokius atvejus. Kaip ten bebūtų, dėrybos tęsis toliau jau pirmininkant Lenkijai. Ačiū. Dėkoju. Na ir dabar mm, pasisakys ponas Kofiratė užimtumo komiteto vardu ir ponė Papalopolov moterų reikalų komiteto vardu. Pone Kofiratė, ar norėtumėte pasisakyti? Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai, taip padėkoju ir Klodai Morais už bendradarbiavimą. Jeigu dabar norėtume formuoti migracijos politiką, kuri, kaip minėjo komisija, leistų harmonizuoti tam tikrus aspektus, tai reiškia, kad reikėtų vadovautis bendra logika. Ir norint viso to pasiekti, reikia bendradarbiauti, ką laimė ir darome. Tai yra reikia bendradarbiavimo tarp lyberų užimtumo komitetų. Mūsų bendras tikslas aktualus visiems Labai svarbu užtikrinti, kad sezoniniai darbuotojai dirbti normaliomis sąlygomis, nebūtų išnaudojami. Na, o taip pat reikėtų sudaryti tokias sąlygas, kad dėl sezoninių darbuotojų darbinimo neatsirastų socialinio dumpingo, nenukentėtų socialinės sistemos. Vis reikėtų nusatyti bendrą tvarką. Ir dabar atkreipsiu dėmesį į svarbesbiausius aspektus. Jeigu nenorime dempingo, reikia užvykdyti kontrolės. Bet vėlgi reikia užtikrinti vienodas darbo sąlygas visiems darbuotojams. Tai yra vienodas visų e, toje pačioje darbo vietoje dirbančių darbuotojų traktavimas tam, kad e, e, įmonės e, neišnaudotų tų trečiųjų šalių piliečių atvykstančių sezoninių darbui. Kartu nedarbinami nacionalinių piliečių. Na, taigi, už tą patį darbą reikia mokėti tą patį atlyginimą vadovantis e, tos šalies tarifais. Aišku, tarifai kiekviena valstybė narės yra skirtingi, bet tai galėtų būti atspirties taškas, kuris padėtų užtikrinti, kad sezoniniai darbuotojai dirbtų tomis pačiamis sąlygomis, kaip ir tos valstybės piliečiai. Čia kalba eina apie darbo apsaugą, atlyginimą. Um, taip pat uh, E, ir socialinė integracija, kuri e, galbūt yra laikina, bet vis dėlto užtikrina orų gyvenimą. Ir tokiu būdu tie sezoniniai darbuotojai neatsidurs getuose ir nenukentės nuo to, kad jie bus atskirti, neturės galimybės dalyvauti socialinėme gyvenime. Kaip sakė ir Klodas, labai svarbu pasižiūrėti, ką tai konkrečiai reiškia, ką reiškia tos pačios sąlygos ir toks pats traktavimas. Ir jeigu norime, kad iš tikrųjų būtų užtikrintos tų sezonų darbuotojų teisės, tai Be kita ko, atsižvelgiant ir tarybos ir komisijos pasisakymus, reikėtų labai aiškiai apibriežti taikymus rytį, o taip pat ir laikotarpius. Ir reikėtų vengti, kad viskas susivestų vien tik tais į sezoną. Na, buvo e, tarsi bandoma dangstantis sezono, nu, ir kitas veiklos rytis įtraukti taikymas rytį. Aš, tai yra tokias veiklas, kurios toli gražu nėra sezoninės. Aš manau, kad čia reikėtų elgtis atsargiai ir to vengti. Aišku, sąlygos valstybėse narėse skiriasi ir valstybės narės turi turėti galimybę viską uh, pažiūrėti lankščiau, nes toli gražu uh, sezonai nėra vienodi valstybėse narėse ir todėl reikia užtikrinti tam tikrą lankstumą. Bet tas lankstumas turėtų remtis susitarimu tarp socialinių partnerių, kad tokiu būdu nebūtų susilpnintos mūsų nustatytos taisyklės. Dabar dėl laikotarpių, dėl 12 mėnesių ar kalendorinių metų šie laikotarpiai siūlomi dėl labai konkrečių priežasčių. Tarkim, žemės ūkio srityje, sodinkysės srityje um, vasaros sezonas tiesiog um, sezonas yra saulėtų dienų, šiltų dienų skaičius. Tuo tarp turizmo srityje sezonas apibrėžiamas visiškai kitaip. Kaip ten bebūtų. Uh, Dėkuoju iš bendradarbiavimą, kuris, manau, mums pasitarnaus ir ateityje. Na, dar, darbo atverkėje turime keletą klausimų, todėl paprašyčiau pasakyti labai trumpai. Pa, išvardykite tik tai svarbiausius dalykus. Dabar pasakys mane Papatopolo iš FEM komiteto. Dėkuoju, Noriu... ponė. Noriu mm, savo ruoštų taip pat padėkoti už e, šį pranešimą. Mes parengėme nuomonę, kuriame vertiname viską iš moterų perspektyvos ir moterų požiūrio taško, nes e, remiantis jungtinių tautų duomenimis bei kitų organizacijų duomenimis, nemažą sezoninių darbuotojų dalį sudaro moteris e, iš trečiųjų valstybių kurios gyvena skurde, kurios dažnai yra neraštingos, jų gyvenimas sudėtingas. Ir kai tokios moteris atvyksta Europos Sąjungoje, ieškodamos darbo čia, jos susiduria su įvairiausiais sunkumais, joms sunku prisitaikyti, jos patiria diskriminaciją dėl savo lyties dažnai joms mokamos, mokamas mažesnis atlyginimas, jos nežino profsąjunginių teisių ir todėl yra sudėtinga imtis priemonių, kurių dėka užtikrintumėme stabilę darbo aplinką tokioms moterims. Mes pritarėme pono Klod Morais pranešime išdėsti toms nuostatams, nes jis siekia įtvirtinti labai aiškias sąlygas, kuriomis tos moteris turėtų grįžti į savo šalį, nes tai yra sezoniniai darbuotojai, bet siekiant užtikrinti reikia užtikrinti teisės sugrįžti į savo šalį, taip pat užtikrinti e, atlyginimą bei kalbėti, suteikti tikrą realų leidimą dirbti. Ko mes norime? Mes kalbame apie tai, kad būtina nuolatos kontroliuoti, tikrinti patalpas, kur tokie žmonės gyvens, bei numatyti sankcijas darbdaviams, jeigu jie nepas, nepaisytų, neužtikrintų o, tokių gyvenimo sąlygų, kurios užtikrina orumą. Taip pat reiktų aiškintis, ar, ar tie sezoniniai darbuotojai neserga, kokia, rūs, kokia yra jų sveikatos būklė, bei užtikrinti nusiskundimų galimybę, jeigu tie tokie žmonės susidartų su išnaudojimu arba jų darbo sąlygos būtų netinkamos. Taigi mes palikome pono Morajas pasiūlymą ir aš nebejoju, kad mes e, rasime šių visų klausimų ir problemų sprendimą. Na, Dabar prašyčiau pasisakyti per pusantros minutės. Ir pradėsime nuo pono Papadinkalaus. Also... Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Moraiš už puikiai atliktą darbą, už e, visą apimantį bendradarbiavimą, konstruktyvų bendradarbiavimą rengiančią pranešimą pamėginsiu kalbėti trumpai, čia yra daug e, aspektų, kuriuos norėčiau išsiaiškinti. Pirmiausiai dėl e, teigiamų aspektų esančių šiame e, pranešime mes palankiai vertiname sezoninio darbo laikotarpio nustatymą šešeriems mėnesiams, taip pat teigiamai vertiname pranešėjo pastangas, kuris stengiasi apibrėžti sezoninio darbo e, sritis. Čia reikia išaiškinti apgyvendinimo sąlygas, kurias vertiname e, taip pat teigiamai pasiūlymus, nors e, turime ir kai kurių išlygų dėl pasiūlymų numatyti daugiau saugiklių susijusių su informacijos naudojimu, jeigu ir apdarojimu, jeigu tai neapsunkintų administracinių procedūrų pat palankiai vertiname ir palankiai vertiname priežiūros, inspektavimo mechanizmus bei darbdaviams numatytas ir siūlomas sankcijas. Dabar norėčiau pristatyti mūsų frakcijai svarbius kritinius aspektus. Pirmiausia, Pranešėjas e, minėjo laikinasias nuostatas taikomas asmenims, kurie šiuo metu nelegaliai gyvena Europos Sąjungoje. Tai yra šeštasis ir aštuonioliktasis pakeitimai. Nemanau, kad tai turi ką nors bendra su šios direktyvos tikslais. Direktyva yra skirta legaliems migrantams ir nuo pat pradžių tai buvo aišku, puikiai suprantu, ką nori siūlyti pranešėjas, tačiau manau, kad šios nuostatos išeina už direktyvos taikymo srities ribų. Taip pat tokiu būdu siunčiama neteisinga žinia asmenims siekant, sek, siekiantiems nelegaliai patekti į ES teritoriją. Ir e, šios nuostatos įgyvendinimas būtų vykdomas legaliai norinčių dirbti ES sąskaitą. Mes norime, kad šie asmenys būtų apsaugoti, tačiau turime pripažinti, kad ES esama struktūrų, kurios ieško naujų būdų, galimybių ir metodų suteikti kai kuriems asmenims vilties, jeigu jie nelegaliai atvyktų ES, kad e, jų problemos būtų išspręstos pasitelkus prieglopščio teikimo procedūrą ar kitais būdais, todėl čia turime elgtis labai apdairiai noriu pakartoti, tai būtų antra pastaba, kad e, viena iš didžiausių problemų nuo diskusijų pradžios laikėme galimybę e, piknaudžiauti direktyvos nuostatomis, ypač pasiliekant ES teritoriją ilgesnį laiką nei numatyta. Būt mes teiksime kai kurios pakeitimus, siekdami pagerinti teksto pasiūlymus ir bendradarbiaudami su pranešėju sieksime sumažinti iki minimumo tą riziką, kad atvykę darbuotojai pasiliks ilgesnį laiką. Turime labai apdairiai elgtis nuoseklaus įdarbinimo, pakartotinio įdarbinimo atvejais, tam, kad taip pat atimtume galimybę piknaudžiauti direktyvos nuostatomis. Naujoji direktyva privalo būti įgyvendinta valstybėse narėse. Turime tai užtikrinti ir negalime apsiriboti tik tai teorijomis diskusijomis, kurios valstybėse narėse nebus vykdomos. Turime, privalome išsiaiškinti pačius svarbiausius klausimus. Manome, kad šie klausimai labai svarbus siekiant teigiamų rezultatų e, įgyvendinant direktyvos nuostatas. Nenoriu daugiau gaišti laiko. Turėčiau dar kelias pastabas, e, tačiau e, glaudžiai bendradarbiaudamas su pranešėju per būsimas diskusijas galbūt galėsiu jos aptarti aptarti. Jūs kalbėjote, ponė Mikolau, penkias su pusę minutės, tačiau toliau negalėsime tęsti tokiu būdu šios diskusijos, ne jeigu e, kiti kalbėtojai nepribos savo kalbėjimo laiko iki dviejų minučių, priešingų atvejų mes labai atsiliksime nuo darbo tvarkės, nes turime dar kitus klausimus apsvarstyti, žodis ponui Mülderiui dabar. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu per dvi minutės viską išsakyti. Pirmiausiai labai e, teigiamai noriu įvertinti Klodo Moraiso darbą. E, jis e, per vykusius susitikimus pademonstravo valią siekti kompromiso. Manau, kad mes einame teisingą kryptimi. Liberalų frakcija pasisako už šios darbuotojų grupės e, darbo sąlygų reglamentavimą siekiant e, bendrosios rinkos ES. Kelios pastabos pranešėjas siūlo numatyti dviejų metų pernamai laikotarpį nelegaliai ES gyvenantiems ir dirbantiems asmenims. Aš e, iš esmės nepritariu specialioms sąlygoms ir paslaugoms tų e, asmenų atžvilgių, kurie anksčiau nesilaikė įstatymų. Taigi reikėtų spręsti šį klausimą. 20 pakeitime pranešėjas siūlo atitinkamą pasiūlymą teikia, tai jam galima pritarti tačiau teigiama, kad e, nuostabas turėtų būti taikoma žemės ūkio ir turizmo sritims. Aš pritariu šiams pasiūlymui, čia būtų galima e, taikyti šias nuostatas ir papildomai veiklai, o pakeitimo pabaigoje yra numatoma socialinių partnerių pritarimas. Manau, kad socialiniai partneriai turi būti įtraukiami kaip įmanoma labiau į šių klausimų sprendimą, tačiau E, galutinis e, susitarimas valstybės narėse yra pasiekiamas visuomet su parlamentonės socialiniais partneriais turime įrašyti šią nuostatą. Dėl apgyvendinimo sąlygų teikimi pasiūlymai, manau, yra e, priimtini, tačiau nemanau, kad deramą apgyvendinimą turi užtikrinti tik darbdavys. Uh, turime taikyti visiems deramo apgyvendinimo standartus, vyriausybės valstybė narių turi to pasirūpinti, EPP šešėlis pranešėjas e, teigia ir jam pritariu, kad e, sudėtingiausia bus įgyvendinti šio teisės akto nuostatas ir kontroliuoti jų vykdymą, taigi kyla klausimas, e, kaip mes galime užkirsti kelią tam, kad uh, E, žmonės nepasiliktų ilgiau nei e, numatyti šeši mėnesiai ES valstybės narėse. Ačiū, ponė Argentinai, dabar jūsų eilė. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad e, dabar siūlomi Klodo Morais pranešėjo pasiūlymai yra vertintini teigiamai, bet yra kuklus. Direktyva dėl sezoninio darbo žaliųjų yra vertinama taip, kad jie pageidauja šiek tiek bendresnio požiūrio į migracijos politiką į ES, tačiau taip yra pirmasis diskusijos ir E, reikia atsižvelgti į tai, kad e, legaliai migruojantis asmenys tikrai nebus geriausiai išsilavinę. Dėl nelegaliai šiuo metu ES gyvenančių asmenų pasiūlymas e, tapti jiems ir sudaryti sąlygas tapti sezoniniais darbuotojais yra pakankamai įdomus nes e, šešerius mėnesius e, legaliai įsidarbinus e, Europos Sąjungoje tos asmenys nebūtinai būtų išspręstos nelegalios migracijos problemos, tačiau bent jau tai būtų sudaromos tokiems asmenims sąlygos legaliai grįžti pakeltą galvą į savo kilmės šalis, į savo šeimas su legaliai uždirbtais pinigais. Man taip pat, e, man patiko e, šis, e, vertinu jį kaip įdomų šį pasiūlymą, tačiau žalieji siekia legalios alternatyvos dabar visose Europos dalyse e, sunkiamis sąlygomis nelegaliai e, dirbantiems asmenims. Šiame etape šio pasiūlymo gyvenimas būtų naudingas ir nesuprantu tų, kurie teikia, kad sezoninis darbas e, padidintų nelegaliai liekančių dirbti ES asmenų skaičių, nes e, turime pripažinti, kad jau dabar naudojamės nelegalių migrantų darbų daugelį ES vietovių, todėl reikėtų stengtis keisti jų padėtį. Todėl tai būtų raktas spręsti šią problemą ir pradėme nuo šešių mėnesių sezoninio darbo laikotarpio kai kuriuose sektoriuose, nepaisant to, žaliai pateiks savo pasiūlymus, e, pakeitimo pasiūlymus dėl sezoninių darbuotojų teisių ir statusų. Ačiū. Hm? Pone Weber. <clears throat> Kolegos puikiai žino, kad aš pritariu migracijos paketo pasiūlymams. Labai džiaugiuosi tuo, kad ponas Morais šio klausimo yra pranešėjas ehm, ir e, pasirinko tinkamą greitį, siekiant pažangos e, šioje srityje. Atsižvelgiant į tai, e, noriu paminėti, kad pritariu pasiūlymams e, reglamentuoti sezoninių darbuotojų darbą ES valstybėse narėse. Turime nepamiršti, kad e, sezoninį darbą dirba ir ES piliečiai, vykdami iš vienų šalių į kitas, todėl būtina ir normalu užtikrinti taip pat jų teisės dėl darbo ar apgyvendinimo sąlygų. Manau, kad turime taikyti visiems vienodus standartus. Tai yra Europos e, piliečiams e, dirbantiems kitose valstybėse narėse turi būti taikomi tie patys reikalavimai ir standartai, kaip ir iš trečiųjų šalių atvykstantiems asmenims. Ačiū. Pone Ernst, ačiū. Pirmiausia, manau, kad pranešimo projektas vertintinas teigiamai. Teigiami aspektai yra vienodų sąlygų užtikrinimas. Galiu pritarti šiam siekiui, kuris atsispindi pranešime. Turime pagal tai vertinti ir kitus pranešimus sankcijos numatytos e, darbdaviams, valstybėms narėms, kurios nesilaiko direktyvos nuostatų, manau, taip pat yra vertintinos teigiamai. Kontrolės procedūros ir inspekcijos taip pat e, joms pritarėme, turime taip pat e, geriau informuoti darbuotojus dėl apgyvenimo sąlygų, galėtume pasirinkti galbūt geresnės formuluotės, tačiau žmogaus orumo užtikrinantis aspektai suformuluoti teigiamai, atitinkami reglamentai dėl įgyvendinimo valstybėse narėse bei siekių mažinti nelegalaus darbo apimtis. Na, tie e, pasiūlymai verti dėmesio, tačiau dabar turime daug nelegaliai dirbančių asmenų valstybėse narėse ir čia sudaromos sąlygos visokiojopai išnaudoti nelegalius darbuotojus. Mm mes tokiems darbuotojams turėtume suteikti galimybę legalizuotis ir oriai išvykti iš ES per mūsų numatytą laikotarpį, todėl svarstydami šios direktyvos projektą turėtume e, pasvarstyti su E, tuos susijusias sąlygas esu pasirengusi diskutuoti ir dviejų metų laikotarpio legalizavimuose, tačiau e, galbūt reiktų atsižvelgti ir kitus pasiūlymus. Dėl darbo <clears throat> sąlygų e, reikia diskutuoti su atskirų sričių atstovais, o šiaip dar mums kyla tam tikrų problemų dėl sezoninių darbuotojų teisų. Manau, kad šioje srityje taip pat reikėtų išsameu padiskutuoti. Panas Ensijų dabar. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori și eu să-l felicit pe Claude pentru raport. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau pasveikinti poną Moras dėl jo pranešimo, nes jam pavyko užpildyti visas spragas, kurių dar būta komisijos pasiūlyme. Ir manau, kad tokiu būdu bus gerokai sustiprintos šių darbuotojų teisės. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną aspektą. Tai yra nuob, į nuobaudas, kurios galėtų būti taikomos e, darbdaviams, kai šie nesilaiko teisės aktų nuostatų. Visi žinome, kad e, sezoniniai darbuotojai gali kartais dirbti į vergystę panašiamis sąlygomis. Ir todėl labai svarbu, kad būtų numatytos nuobaudos e, ir tarpininkams bei įdarbinimo agentūroms, nes e, šios agentūros ir tarpininkai yra pirmieji, kurie užmesga ryšį su būsimais sezoniniais darbuotojais ir būtent tarpininkai ir agentūros turi informuoti darbuotojus apie jų teisės ir statusą, kai šie atvyksta į Europos Sąjungą. Pone e, Murais, siūlau pasisakyti dar sėk ir bandyti apjungti atsižvelgti į ponios Papadopolos ir ponio Takuratį pasisakymus, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš suprantu, kad kiek laiko lieka, bet iš pagarbos šešėliniams pranešėjams bei ponui Koferatį. Žinau, kad visi skaitė pranešimą. Nėra taip, kad niekas niekada neskaitytų pranešimų, bet man aišku, kad žmonės tikrai jį skaitė ir esu už tai dėkingas, nes tai reiškia, kad galėsime surenkti. Uh, e, e, tikrą diskusiją labai opę temą. Aš pristačiau jau, kad ši direktyva paremta sektoriniu požiūriu ir kalbėjau apie tai, kad ES yra už nedarbo, e, išgyvename sunkius laikus ir migracija yra svarbi. Ir taip pasakiau, kad svarbu spręsti galimo išnaudojimo klausimą, sukurti, užtikrinti stabilę situaciją sezoniniams darbuotojams ir valstybėms narėms bei socialiniams partneriams. Ir noriu kreipti, iš karto pratesti pono Milderio iškeltą klausimą dėl socialinių partnerių. Jis teigia, jis kai ką sako, kas yra aišku ir savaime suprantama. Socialiniai partneriai gali susitikę nuspręsti, dėl kokiu, kokiuose sektoriuose sezoniniai darbuotojai pagidavime. Aš nekalbėjau apie statybų sektorių. Jeigu kurios valstybė nuspręs, kad ji nori į tą sektorių pasikviesti, puiku. Nemanau, kad kas nors kas nors taip darys, bet socialiniai partneriai dalyvauja, valstybė, valstybių vyriausybės kontroliuoja šiuos dalykus. Bet gerai, kad tas klausimas iškilo diskusijose. Ponas Papa Nikolau labai tiksliai pristatė, kas jam patiko, kas jam nepatiko. Man patiko toks pristatymas, žinau, su kuo turiu reikalų. Ir du nepatikė jam punktai yra labai sudėtingi. Vienas iš jų, iš jų net toks sudėtingas, mažiau sudėtingas nei kitas. Tai yra, kas yra, ka, kuomet jau tas e, buvimas šalyje yra per ilgas, kas yra teisėti migrantai, kas neteisėti migrantai, galime tą klausimą svarstyti filosofiškai. Kitas klausimas yra praktinio pobūdžio. Aš jau minėjau, kad darau nuorodas į kitų rūšių darbuotojus ir tai labai aiškiai. Pasakiau, Janas Mülderis visada labai tiksliai suformuluoja savo mintis ir savo komentarus ir tai yra tikrai puikus pagrindas toliau svarstyti pakeitimus. Pone Sargentinį ir pone Ernst eina priešinga kryptimi. Jos, man atrodo, jų užmojais pernelik kuklus. Aš nežinau, ar, ar aš esu viduryje, per vidurį bet tikriausiai, ponia Weber sakė, kad aš esu labai logiškas ir, ir malonus, aš galiu būti ir baisus, jeigu norite jeigu pageidaujate. Ne, iš tikrųjų, aš, aš galiu toks būti. Pone Latvard žino puikiai, kad galiu toks būti. Turėjo progos tuo įsitikinti, bet man, aš labai vertinu jūsų žodžius, nes vien, vien, vienas leidimas perkelimai bendrovių viduje ir ši direktyva skirta sezoniniams darbuotojams yra labai visos aktualios. Ir dėkuoju šešėliniams pranešėjams už tai, kad taip e, sąžininkai dirba, nes mums reikia tikrų atvirų diskusijų, mums reikia suformuoluoti poziciją ir užtikrinti, kad ta direktyva užtikrintų tų darbuotojų apsaugą. Ponas Koferatė tai puikiai suformulavo. Tai yra tikslas, kurio siekime. Mes nebandome pakeisti pasaulio, bet bandome pakeisti sąlygas e, viename sektoriuje. Tačiau tai pasiekti bus nelengva. Tikiuosi toliau bendradarbiavimo su visais kolegomis ir taip pat užimtumo komiteto nariais ir tikiuosi, kad pasieksime etapą, kuomet bus parengta subalansuota direktyva, kurią galės palaikyti visi. Pirmininkas, ačiū, Klodai. Tikrai labai vyko naudingas pranešimo svarstymas. Pakeitimus reikia e, įteikti iki Liepos 12 vidurdienio. Nes užimtumo komitete terminas yra birželio 22. Mes Libe komitete turime pakeitimus pateikti iki Liepos 12. Dėkuoju visiems už supratimą. Mes periname prie kito klausimo, kuris yra nesusijęs su kitais anksčiau svarstytais. Atsiprašau, susijęs kaip tik su anksčiau svarstytais. Taigi, 22 punktas. E, vieno pareiškimo procedūra. E, E, pareiškimo apsigyventi ir dirbti procedūra. Čia kalb, aptarsime, kaip sekasi renkti direktyvą dėl vieno e, pareiškimo procedūros trečių šalių piliečiams, prašant e, teisės apsigyventi ir dirbti valstybių narių teritorijoje. Uh, Pirmasis e, svarstymas parlamente įvyko e, kovo 24-ąją. Pranešimo autorė yra ponė Matijo ir ji pristatys e, pirmojo trilogo įvykusio gegužės 23 rezultatus. Ir, gal, ir tikimės, kad pavyks pasiekti susitarimo per antrąjį svarstymo etapą. Pone Matijo, žodis jums pristatyti šį, šią temą. Ačiū, ponė pirmininkė. Meli kolegos, kaip ir buvo pasakyta, mums pavyko susitarti kovo 24-ąją ir dėrybos toliau vyko su taryba. Gegužės 23-ąją vyko pirmasis trilogas, kuria, kuriame parlamentas pristatė savo poziciją ir buvo pritarta kai kurioms parlamento pasiūlytoms e, pozicijoms, bet dar reikia spręsti tarybos kai kurios pristatytus klausimus. Visų pirma, horizontalus klausimas, kurį nagrinėja tarp institucinė darbo grupė ir aš kol kas to nekomentuosiu. Kitas klausimas maksimalus įmanomas vėlavimas e, išduodant tą vieną leidimą. Mes siūlome tris mėnesius, tačiau taryba nori keturių mėnesių. Jūsų informacijai noriu priminti, kad e, plenarinėme posėdėje, balsuojant dėl to buvo balsuojame vardinį balsavimą ir už tai balsavo daugiau nei 600 narių. Toliau, papildoma informacija. Primenu Jums, kad uh, vėlgi vardiniu e, balsavimu balsuojant, plenarinėme posėdėje balsavo už tai daugiau nei 500 narių. Tai svarbiausias klausimas tarybai, nes čia susidariusi mažumos blokuojanti dauguma ir siūloma išlaikyti tam tikrą informaciją dėl susijusių su darbdavio ir darbuotojo santykiais. Tačiau po to taryba pateikė e, kompromisą jo turinys. Numatoma, kad reikalauja, ta informacija, kurios bus reikalaujama, bus tokia pat. Pateikti informaciją apie veiklos pobūdį ir apie atlyginimą. Ir iš tikrųjų toks e, reikalavimas, tai nėra privalomas e, reikalavimas, tai bus e, ne, galima bus pasirinkti, ar, ar taikyti šią nuostatą. Drauge su šešėliniais pranešėjais manome, kad galime palaikyti šį siūlymą, nes tai puikus būdas kovoti su išnaudojimu ir neteisėtų darbų. Ir taip, tai taip pat reiškia, kad e, dokumentų sąrašas yra baigtinis ir valstybės narės negali čia pačios papildomai spręsti, kokią informaciją dar, kokios informacijos dar reikalauti. Toliau, informacija gali būti saugoma elektroninėje mikroschemoje arba e, tai gali būti dokumentas e, popieriniu pavydalu ir to, toks informacijos apdorojimas mažiau e, kainuotų mažoms ir vidutinės įmonėmis. Taryba siūlo traukti nuostatas dėl e, lygaus traktavimo. Numatyti kai kurie pribojimai. Tačiau taryba yra dosnesnė, toliau eina nei parlamentas, nei, nei nuostatos, dėl kurių balsavome plenarinėme posėdėje. Galimybė naudoti švietimo sistemomis, profesinio mokymo galimybės. Mes balsavome dėl to plenarinėme posėdėje, 460 narių balsavo už tai nu, taryba norėtų, kad lygaus traktavimo nuostos būtų taikomos tik tiems asmenėms, kurie da, turi dabar darbą ir dirba. Parlamentas siūlo tas nuostatas e, taikyti ir dabar darbo neturintys asmenėms. Toliau pensijų perkeliamumas. Taryba siūlo tai spręsti sutar, dvišalėmis sutartimis tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių. Mes tai iškėlėme kaip svarbiausią klausimą ir kaip komisija manome, kad reikia užtikrinti lygų traktavimą ir norime, kad taryba atitinkamai prisitaikytų. Taigi šie klausimai dar neišspręsti, neišnagrinėti žiavę kai kurių techninių, lingvistinių aspektų, kuriuos reikės spręsti, bet aš nemanau, kad dėl jų iškiltų kažkokių didelių problemų. praėjusį antradienį įvyko šešėlinių pranešėjų susitikimas ir nusprendėme, kad teikdami pasiūlymą tarybai dėl e, keturių mėnesių laikotarpio ir papildomas informacijos nusileidžiame, bet mes nekeičiame savo pozicijos dėl pensijų perkeliamumo, švietimo ir profesinio mokymo. Taigi, tokiame etape esame svarstant šią sudėtingą temą, bus trilogas kitą savaitę ir aš tikiuosi, kad mums pavyks susitarti su taryba dėl antrojo svarstymo etapo. Noriu padėkoti visiems, kurie dirbo draugės su mumis šiuo sudėtingu klausimu. Ačiū. Ačiū, Veronik. Ačiū, Veronik. Suteiksime žodį komisijos atstovui ir tarybos atstovui labai trumpiems pasisakymams, jeigu jie nori pasisakyti, tačiau diskusijų nenumatome, diskusijų nebus nes turime perėti prie kito darbotvarkės punkto. Tikrai labai vėluojame. Ir tiesiog e, išklausysime informaciją. Tarybos vardu ponia Vodoši. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen azt. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti už, man, už tai, kad sutikite man žodį. Pabandysiu kalbėti trumpai. Noriu padėkoti parlamentui ir ypač poniai Matiju už visas pastangas ir darbą. Ir tarybos pirmininkės vardu noriu pasakyti, jog tai tikrai labai svarbus dokumentas ir dėrybos dėl jo vyksta jau ilgą laiką. Taip pat yra, jį ankstesnės pirmininkės taip pat jau dirbo šioje srityje ir po ilgų, ilgai trukusių dėrybų mes manome, kad esame tikrai netoli tar, pozicijų suartinimo. Mes norime subalansuoto kompromisu, nes manome, kad tai labai svarbu abiems teisėkuros institucijoms ir abi pusės padarė nemažų žingsnių, kad būtų pasiektas susitarimas, kaip ponė Matijų ir sakė. Yra penki svarbus klausimai, kurie išlieka neišspręsti ir kuriuos reikia spręsti. Mes nagrinėjome, kiek laiko reikia procedūrą užbaigti ir kiek papildomai laiko galima prašyti. Tai yra labai svarbus aspektai ir manau, mes manome, kad reikia suteikti laiko per kurį galima būtų suteikti papildomą informaciją tai yra papildoma informacija, kuri neatsispindės tame busimajame viename leidime. O kalbant apie užimtumo aspektus, apie darbą, visa, visus tos klausimus reikia spręsti paraiškos prašymo teikimo metu. Nenorime, kad dėl to vėliau kažkaip būtų vilkinama leidimo išdavimo procedūra. Taip pat konsultacijų galimybė ir E, lygus traktavimas, mes už, pasisakome už tai, ponė Matijo tai minėjo, ir manome, kad tarybos pozicija šiuo klausimu yra lankstesnė. Ir norėtume, kad būtų numatyti siauresni, mažesni apribojimai, kiek to lygaus traktavimo masto taikymo. Jūs kalbėjote apie e, profesinį mokymą, mokymus, lygias galimybės, vienodų traktavimą visų darbuotojų. Šis klausimas kol kas yra atviras. Ir dar kartą nagrinėsime papildomis reikalavimus, taip pat kokius papil, kokias papildomas nuosadas ar reikalavimus reikia įtraukti. Ir manome, kad tarybai, taryboje tai yra priimtina. O kalbant apie kitus klausimus, mes turime kalbėti apie pensijų eksportą, pensijų perkeliamumą. Uh, koreliacinės lentelės. Tai horizontalusis klausimas. O kalbant apie kitą savaitę numatytą trilogą, jis yra numatytas kitai savaitai šiais klausimais. Ir dar kartą noriu pabrėžti, kad pozicijos yra gana panašios. Tarybos ir parlamento pozicijos yra labai panašios. Ir mes tikimės, kad pavyks susitarti per tą trilogą ir tada galėtume patvirtinti šį dokumentą. Dėkuoju ir dabar paprašysiu pasisakyti komisijos atstovės. Na, iš tikrųjų, komisija e, pritarė teigiamai e, pirmininkančio šalies ir parlamento požiūrį, tai yra, kad galima bus sutarti e, dėl šio labai svarbaus teisės akto, dėl kurio jau iš tikrųjų darybos tęsis keturis metus. Mm, taigi, tai liko tik tais keletas aspektų ir atrodo dėl svarbiausių iš jų pavyks pasiekti kompromisą, tai yra kaip elgtis su tais duomenimis, kai informacija mm, yra teikiama ar jį bus teikiama elektroniniu ir kitokiu formatu. Bet labai svarbu, kad tokių duomenų turinys šiame kompromise būtų aiškiai apibrėžtas. Taip pat manome, kad pensijų. Tai yra, kad migrantai darbuotojai turėtų teisę išsivežti savo pensijas. Na ir iš Taip pat tokie klausimai kaip taikymas rytis ir galimybė gauti prieigą prie švietimo neįdarbintams darbuotojams. Tai aš manau, kad tarp teisėkuros institucijų galima bus sutarti ir manau, kad rasime tinkamą sprendimą, jeigu reikės dėl šių klausimų. Na ir tikimės, kad e, šį sudėtingą klausimą, dėl kurio nuomonės išsiskyrė ir jis svarsmas užtruko ilgai, kad galiausiai pavyks dėl jos tarti ir galėsime perėti prie kitų migracijos paketo klausimų. Pirmininkė, dėkoju. Nepradėsime dabar diskusijų. E, patvirtime panios Matio mandatą ir linkime ją į geros kloties tolimesnių dėrybų metu. Ir siūlau iš karto perėti prie, prie likusio paskutinio E, darbo tvarkės punktų šiandien iš ryto, tai yra keliaivių domenų įrašo domenų naudojimas. Siūloma direktyva dėl e, keliaivių domenų įrašų naudojimo, teroristinių aktų e, ir svarbių nusikaltimų atskleidimo ir persikimo tikslais. Tai yra 2007 metų pasiūlymas ir šis pasiūlymas buvo iš esmės pakeistas. Pirmiausia, išklausysime pranešėjo, o po to pasisakys tarybos ir komisijos atstovai, o po to vyks trumpas pasiekimas nuomonėmis ir bandysime diskusijas baigti 12.30. Taigi žodis ponui Kirkopui, prašau toliau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, aš bijau, kad tikrai nepavyks sutilpti laiko rėmus. Na, tai iš tikrųjų labai svarbus klausimas, todėl siūlau e, pratesti diskusijos 14 minučių. Man kaip pranešė yra visiškai ne, neprimtina tai, kad turime sutilpti, talpinti diskusijas į 14 minučių. Aš ir manau, kiti galės padaryti įžanginės pastabas, tarybos komisijos atstovai laukia, komiteto nariai laukia. Taigi, mm, galbūt reikėtų uh, E, kitam sikiu atidėti diskusijas, nes e, netenkina dabar nepadėtis ir laiko stygis. Aš padarysiu įžangą, nes yra tam tikrų parametrų, kuriuos norėčiau nušviesti. Na ir aš kaip pranešėjas susidūriau su daug medžiagos ir matau, kad susidėjimas yra didelis. Aš ir šešėliniai pranešėjai susitikome aptarti šio dokumento, na ir atrodo, kad nemažai uh, šio komiteto narių, kurie mato, kad jų, pran... mano pranešimas juos liečia. Taigi mes tarsi esame ar didelė šeima, kuri tampri bendradarbiauja ir konstruktyviai bendradarbiauja. Manau, kad uh, e, dirbanties PNR jau galime daug ko pasimokyti, galime daug ko pasimokyti iš starimų tarp ES ir Kanados, Australijos ir JAV, tačiau norėčiau kreipti dėmesį tai, kad kai kurie čia yra nusteikę gan griežtai, nors kalbame apie PNR sutarimą, tai yra ES PNR susitikimas, e, Na ir šio požiūriu tai yra kitoks tarimas negu tie tarimai, e, kurie sudaryti už, su šalimis už ES ribų. Todėl aš e, rengdamasis labai apdairiai elgiausi, man tokiu būdu bandydamas užtikrinti, kad būtų aiškiai vardyti skirtumai. Na, įdomu tai, kad nors nu, esame tik proceso pradžioje, uh, Na, ir kad viskas iš pradžių svedė į komisijos pasiūlymą. Vis dėlto, beveik iš viso pasaulio girdėjau nuomonių dėl komisijos pasiūlymo. Esu dėkingas visiems tiems, kurie turėjo savo nuomonę. Na, Tai mane domina tas nuomonės, tačiau dar labiau mane domina gauti e, nuomonių ir pastabų dėl mano pranešimo projekto. Tikrai to džiaugsisi, nes žmonės jau man išsakė savo nuomonių dėl e, komisijos pasiūlymą, susipažinau su mis tuomonėmis. Bet tai netaip gal aktualu kaip nuomonė dėl mano pranešimo. Taip, aišku, mes turime pagrindinę teisų agentūrą. E, Mm, perskaičiau jos nuomonę dėl pasiūlymo, taip pat turime ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą, turime tarybą, mes turime ir komisijos poveikio vertimą, kurį komisija privalo renkti, taip pat e, palaikėm ryšius ir su Europos taryba, kuri taip pat norėtų pateikti savo nuomonę. Na ir. Na ir manau, kad e, e, jų nuomonė bus pateikta po mūsų pranešimą ir bus labai naudinga. Taigi, aišku, šis pranešimas yra su, su kitais sutarimais liečiančius PNR duomenų naudojimą. Na, ponia Albrecht ir kiti dirbantis ties duomenų klausimai žino, kad labai svarbus yra tokie aspektai kaip duomenų saugumo laikotarpis, jų naudojimas. Taip pat klausimas, ar, tai, šiam, ar tai bus centralizuota ar decentralizuota sistema, ar mes žiūrėsime kažkokius uh, tikslingai pasirinktus skrydžius, tai yra aukštos, mažos rygos skrydžius, ar tokio principo nebus. Na ir galiausiai kitas svarbus klausimas yra, uh, kaip PNR liečia pagrindinį autorinės teisės, taip pat turime žvelgti į profiliavimo, diskriminavimo klausimus. Na, Taip pat turime pažvelgti ir išteklių klausimą. Taigi turime pažiūrėti, kokie yra ištekliai, kokie gali būti kaštai, nes kažkas turės apmokėti. Na ir. Na, nes tarsi visi džiaugiasi, kol groja muzika, bet galiausiai, kai nu, nu, nustoja groti, tai kažkas turi mokėti sąskaitą. Vakar mes komitete e, kalbame apie tai, mes turime numatyti baudas ir kompensacijas duomenų e, pik, piknaudžiavimo atvejais. Taip pat ir. Taip pat turime rimtai pagalvoti, ar mums reikalinga dar viena stebėsinos institucija, ar mums reikalinga. Na, tikriausiai priklausys nuo to, kokiu mastu ši sistema bus centralizuota europiniu lygiu. Pone pirmininkė, nedvėjoju nekiek dėl to, kad visi šie dalykai yra svarbus. Tai pasisakiau, tai paminėjau pradžioje, kai pasakiau gal kiek. E, susinervinęs. Na ir pažvelgusi komisijos pasiūlymą ir pažvelgusi visas kitas su PNR susijomis sritimi, tai visi žinome, kad PNR sustarimas yra labai naudingas dalis, kai bandome kovoti su rimtais nusikaltimais ir terorizmu. Tačiau vėlgi neturėtume leisti, kad ši priemonė būtų panaudojama um, kitoms e, reikmėms, negu kad e, nusikaltimų ir terorizmo aktų nustatymo e, atvejais ir kovosiais atvejais. Taigi, taigi tikrai esu labai nusiteikęs dirbti kolegiškai, bendradarbiauti. Na, taigi, pademonstruosiu geros valios, bandysiu įtraukti visus uh, interesuotus asmenės, mes turime bendradarbiauti, turime užtikrinti gerą komunikavimą, bet nepamirškime, kad kalbame apie labai svarbų klausimą, kuris lems milijonų ES piliečių saugą. Nu, dėl dėl varkaraščio. Tai manau, kad rugsė mėnesį galėsime parengti darbinį dokumentą. Šis procesas užtruks kiek ilgiau ir kai jau turėsime tą darbinį dokumentą, tai tuomet, manau, galėsime pradėti tikrai darbą. Nes uh, Tai reikš, kad reikės įsiklausyti kitų nuomonės, pastabas ir suformuluoti tokį pasiūlymą, kuris būtų įmanomas taikyti e, praktiškai. Ir čia mes pasimokinsime iš tų pamokų, tos patirties, kurios sukaupėme ties kitais mm, PNR sustarimais. Štai tokios mano žinginės pastabos. E, nežinau, ar kolega kaip toliau bus, bet prašyčiau kad sekretariatas e, įtrauktų šį klausimą į mūsų darbo atvarkę per kitus posėdžius, tam, kad galėtume pasikeisti nuomonėmis. Dabar sėksiu žodį kolegoms. E, pas, prašyčiau pasakyti dvi mintis, ponė Latvar, ponė Infeld, ponas Albrechtas ir ponas Fos daugiau kolegų į šį kalbėti sąrašą neįtrauksiu. Po to dar sėkiai suteiksiu žodį tarybos ir komisijos atstovams, jeigu jie norės pasisakyti. Taigi pirmiausia, pane Ilntfeld. Labai trumpai, ačiū. Visiškai sutinku su pranešėjai dėl to, kad mums tikrai reikia daugiau laiko rimtoms diskusijoms dėl šių klausimų, todėl kad gal būtų geriausia atidėti diskusijas kitam posėdžiui. Ir numatyti pakankamai laiko, nes dabar to laiko iš tikrųjų nėra, nesugebėsime išsamei pakeisti nuomonėmis. Na, o dėl turinio turėčiau vieną pastabą. Na, mes tikrai čia dabar dirbame tokioje vadinamoje PNR komandoje, šeimoje, kaip pavadinsi, nepagadinsi. Esu tikra, kad mums pavyks tarti dėl daugybės aspektų, bet aš nuolat pakarto vieną ir tą patį dalyką. Mm, viską nulems, jeigu mes atsižvelgsime į proporcingumą, į pusiausvyrą, nes komisijos e, argumentai, kodėl reikia panaudoti PNR e, šiems tikslams ir atspir, tarsi atspirties taškas, jau pradėjome diskusijas, jis vyko Strasbūrė, tačiau manau, kad reikia svarbesnių argumentų, kodėl reikia šios PNR naudojimo sistemos, nes e, kol kas visų pasisakymų metu tarsi paaiškėjo, kad e, kol kas tų argumentų, kodėl tai reikia daryti, nepakanka. Pane Latford. Na, aš nesu toje prastinėje PNR komandoje, tačiau vis dėlto šis klausimas, komisijos pasiūlymas mane labai domina. Uh, nes tikriausiai žinote, kad aš labai atidžiai jau daugybę metų stebiu visas diskusijas liečiančias PNR vakar. Mm, mes kalbėjome apie EDP, su EDPS. Na, ir buvo pasisakė, atstovas pasisakęs dėl PNR ir Ir jis labai kritiškai viską žiūri, sakė, kad netenkinami tokie kriterijai kaip um, proporcingumas, kaip uh, būtinumas. Taip pat jis nubrėžė paralelių su um, PNR saugomo direktyva ir jis pasigėdo um, teisinio aiškumo. Ir yra valstybių narių, kurios panaudoja panar kitais tikslais, negu kad numatyta taikymo srityje. Taigi bijau, kad šiuo atveju sukursime tą patę čia situaciją kaip ir duomenų saugomo atveju. Taip pat naudojant e, PNR reikia užtikrinti, kaip jis minėjo, saugum, saugumą, skaidrumą, proporcingumą ir e, tas atstovas vakar labai kritiškai vertino komisijos argumentus, pagrindimą. Na ir jis sakė, kad komisija naudojasi ne diferencijuotais duomenimis liečiančiais e, prekybą narkotikais ir susijusius nusikaltistimus. Na, aišku, čia galima būtų testi be galo. Na, dėl poveikio vertinimo. Pavyzdžiui, apie Belgiją pasakyta, kad 25 procentai e, visų e, duomenų apie prekybą narkotikais buvo naudojami pagal sistemingą PNR e, vertimo ir sakomo sistemą, bet tokios sistemos nėra. Taigi aš manau, kad reikėtų atlikti labai išsame šio pasiūlymo analizę, nes kol kas jis tikrai neįtikina. Dėkuoju, Sara. Ponas Albrechtas. Ja, Dank, Frau und... Ačiū, pana pirmininkė. Pat panai Kirchopui dėkoju už žanginį pristatymą, svarbas pastabas, Manau, kad e, bendradarbiausime pakankamai konstruktyviai, tačiau jūsų pasiūlymas numatyti šiai diskusijai daugiau laiko yra visiškai pagristas ir komitete turime šį klausimą aptarti išsameu. Svarbiausius klausimus, kurie mums rūpi ir problemas jau paminėjo ponė Latford, <clears throat> taip pat ir pagrindinės agentūros išvados, jas patvirtina tarybos teisės tarnyba savo pateiktose išvadose. Taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad gali kilti keblumų derinant šį pasiūlymą su pagrindinių teisų nuostatomis ir valstybių narių konstitucijomis. Vakar jau svarstėme telekomunikacijų bendrovių duomenų e, įrašų galimybės ir jų panaudojimą. E, su panašiamis problemomis susidursime ir keliaivių duomenų įrašus saugodami, e, kadangi nebuvo patvirtinta ir įrodyta būtinybė tas tuos duomenis kaupti ir saugoti, <clears throat> jeigu kiltų įtarimas, tai jau šiuo metu dabar yra įmanoma e, policijos institucijoms pasinaudoti bilietų rezervavimo serverių duomenimis, kovojant su terorizmu yra svarbu išsiaiškinti tam tikrus teroristų veiklos būdus ir modelius, tačiau e, klausimas kyla, ar būtina tam pasitelkti keliaivių duomenų įrašus, ar būtų galima naudotis statistikos duomenimis arba e, kitais nusikaltimų tyrimo metodais. Iš šios klausimus turime pateikti atsakymus tiek dėl politinių priežasčių, dėl mūsų atskaitomybės piliečių atžvilgių, tiek ir dėl teisinių priežasčių Europos Sąjungoje. Ponas Fos. Ačiū. Norėčiau pritarti Timočio mintims. Tikrai negalima šiai svarbiai temai skirti tiek mažai laiko. Turime jo numatyti daugiau. Man labiausiai rūpi sminio pobūdžio klausimas. Uh, E, ne tik tie paviršutiniški dalykai, kurie buvo minėti anksčiau. E, man rūpi sužinoti, kuo pagrystas argumentas e, įkurti necentralizuotą domenų, keliavių įrašų domenų kaupimo sistemą, kodėl nenorima uh, kurti centralizuotą tokią domenų banko, nes necentralizuotos sistemos praktiškai jau dabar gali veikti valstybėse narėse, remiantis poveikio įvertinimo išvadomis. Decentralizuota sistema kainuotų 350 milijonų eurų, o centralizuota sistema 87 milijonus eurų. Manau, kad apie šios aspektus taip pat turėtume šiek tiek išsamiau diskutuoti e, vertindami keliaivių duomenų įrašų sistemą. Pons Moraiš, aš jukinga labai trumpai. Noriu pasakyti, kad Carmen e, Romero ir mūsų šešėlis pranešėjas negalėjo atvykti į posėdį, tiksliau šešėlinė pranešė ir aš e, noriu jos vardu pasakyti, kad galime pritarti e, pana Kirkopo pagrindiniams pasiūlymams ir manau, kad taip pat reikėtų daugiau laiko skirti šioms diskusijoms, o ne taip glaustai diskutuoti, kaip dabar. Ponas Kirkop, aš galiu sureaguoti į pastabas, jau pačioje pradžioje minėjau, kad e, gavau labai daug nuomonių teisininkų ir kitokių nuomonių. Sara puikiai žino, kad e, teisininkų nuomonės galima kvestionuoti, taip pat kaip ir joms pritarti. Ir aš e, nepriimu jų kaip absoliučios tiesos mūsų darbe. Pradėsime renkti pranešimą ir rūdienį jau turėsime jo uh, apmatus ir po to jau atsižvelgsime į įvairias subjektyves ir nesubjektyves nuomonės, kurias būsime iki to laiko gavę. Mes vadovausimės ne komisijos pasiūlymų, bet savo rengimų pranešimu, kuriame bus vertinamas komisijos pasiūlymas, man įdomu išgirsti komisijos nuomonę, aišku, ir pristatymą, tačiau labai svarbu mums patiems dar grįžti prie šio klausimo. Žodis komisija, kaip suprantu, laiko e, neturime, komisija yra pasirengusi dalyvauti Libė komiteto diskusijose dvišaliais pagrindais ir suteikti visą informaciją, kurią minėjo ponė Initfeld ir kiti, taigi tiek galiu pasakyti, šiandien šio klausimo taryba nenorėtų kalbėti. Taigi grįžkime prie šio klausimo vėliau, e, kuomet galėsime surenkti išsamesnės diskusijas, dabar baigiame posėdį ir nuo trečios valandos e, vyks koordinatorių posėdis, o 15.30 e, min. prasidės komiteto posėdis visiems gerų pietų.